Ja, guten Morgen, meine sehr verehrten Damen. Labas rytas, gerbiami ponės ir ponai, sveiki atvykę į Europos parlamentą. Norėčiau nuoširdžiai Jūs pasveikinti atvykus į tarparlamentinę konferenciją. Ypač noriu pasveikinti kolegas iš 20 valstybių narių, Tikiuosi, kad vertimas veikia ir jūs mane girdite. Ir mes e, tokiu būdu galėsime kalbėti savo gimtosiamis kalbomis. Europos Sąjungos e, vienas iš pagrindinių šūkių yra e, susivienyje įvairovėje. Ir tai, manau, yra tikrai geras bendradarbiavimo pagrindas Europos Sąjungoje, Europos parlamentui bendarbiavimas, keitimasis nuomonėmis, mintimis su nacionaliniais parlamentais yra labai svarbus, todėl labai džiaugiuosi, kad atvykote šiandien sustikti su mumis tam, kad galėtume padiskutuoti apie biudžeto kontrolės klausimus, apie tinkamą e, ES biudžeto e, lėšų panaudojimą valstybėse narėse. Mes parengėme trumpą darbo tvarkę. Pirmoje dalyje mes išklausysime ponios e, Jolitos Vaitskienės e, pranešimą. Tikiuosi, daugmaž teisingai perskaičiau jūsų pavardę. Jūs esate Lietuvos parlamento Seimo e, audito komiteto pirmininkė ir antroje dalyje išklausysime Europos audito rūmų pirmininko pono Kaldeiros pranešimo. Mūsų posėdis yra verčiamas į visas oficialias kalbas, taip pat e, jis yra transliuojamas internetu. Jeigu neprieštarausite, tai patvirtinsime tokią darbo tvarkę. Žinoma, esame numatę ir diskusijas. Nematau pageidavimų darbo tvarkę keisti, taigi siūlau ir pradėti darbo tokias klausimus taip kaip numatyta, norėčiau savo įžangoje atkreipti dėmesį į biudžeto kontrolės veiksmų svarbą Europos parlamente. Mes manome, kad ypač atsižvelgiant į sudėtingą valstybių narių biudžetinė situacija, kuomet trūksta pinigų tiek valstybėse narėse, tiek regionų biudžetuose yra labai svarbu užtikrinti, kad mokesčių mokėtojų pinigai būtų panaudojami, išleidžiami tinkamai ir e, kad jie būtų panaudojami ne tik laikantis nustatytų teisės aktų, tačiau būtų panaudojami ir veiksmingai. Tai reiškia, kad reikia dėti pastangas siekiant, jog užsibriežti tikslai būtų įgyvendinti kuo mažesnėmis sąnaudomis. Taigi mes Europos parlamento biudžeto kontrolės komitete prieš kurį laiką surengėme, dalyvaujant komisijos atstovams, auditorumų atstovams įdomią diskusiją šią temą, kadangi manome, jog ateityje ES biudžetas turėtų būti grindžiamas pasiektais rezultatais ir e, biudžeto lėšos turėtų būti orientuojamos į konkrečių apčiopiamų rezultatų pasiekimą, nes kai kuriuose valstybėse narėse biudžeto lėšos jau yra atitinkamai panaudojamos ir perorientuotos, e, todėl e, siekiant ir mums atitinkamai persiorientuoti, komisija, taryba, parlamentas privalo suformuluoti E, tuos e, tikslus e, biudžetinius, kad būtų galima įvertinti, ar jie buvo pasiekti ar ne. Ir per artimiausius metus, darbiaudami su kitomis institucijomis, sieksime tuos tikslus apibrėžti. Ponios ir ponai, biudžeto kontrolės veikla yra susijusi, aišku, daugiausiai su pačiu auditavimo, sąskaitų tikrinimo darbu, tačiau ši veikla svarbi ir politinė prasme. Europos e, Sąjungos biudžetas sukelia nemažai ginčių tarp tarybos ir parlamento. 2013 metų, 2014 metų taisomieji biudžetai buvo patvirtinti šią savaitę ir aš tikiuosi, kad pasiektas kompromisas bus priimtinas mums visiems. Ir e, Mes e, tikimės, kad artimiausių metų nepanaudotos biudžeto lėšos sumažės ir <clears throat> prašymų teikėjai, projektų įgyvendintojai galės gauti finansavimą iš e, sanglaudos kitų ES fondų. Taryba, komisija ir parlamentas e, sugebėjo susitarti ir atsižvelgdami į e, sudėtinga biudžetinė e, situacija. E, Priemė atitinkamus sprendimus, kurie taip pat neapsunkins ir nacionalinių biudžetų, tačiau puikiai žinote turbūt, e, kad ir mūsų parlamente pasiektas susitarimas dėl ES biudžeto sumažinimo vertinamas prieštaringai, nes dauguma parlamento narių arba nemažai jų norėjo didesnio biudžeto E, tačiau dabar biudžeto asignavimų apimtis sumažinamos nuo 14-20 metų nuo 980 iki 960 milijardų eurų. Tai e, tikrai e, nemažas lėšų sutaupimas, ypač atsižvelgiant į tai, kad atitinkamų laikotarpių daugumoje valstybių narių biudžeto asignavimai yra didinami. E, padidinant taip pat nemažai dalimi ir valstybės tarnautojų atlyginimus. Aišku, ES institucijos tą taip pat turės daryti, todėl turės taupyti kitose sritise. E, taupiau, e, veiksmingiau e, leisti lėšas kitose sritise. Tokiu būdu dar norėčiau paminėti vieną paskutinį dalyką susijusiu su tuo, kad 80 procentų ES biudžeto lėšų bus e, e, panaudojamos pasidalėjamojo valdymo būdu. E, reiškia, kad valstybės narės, regionai taip pat turės prisijimti didelę atsakomybės dalį už ES biudžeto įgyvendinimą ir tam mums prireiks atitinkamų valstybių narių ir jų regionų pastangų, todėl turėsime visi dirbti kartu ir e, galiausiai e, nepriklausomai nuo to, iš kur e, bus gaunami, suteikiami atitinkami pinigai ir e, asignavimai, vis tiek jie yra mūsų mokesčių mokėtojų pinigai, reikia juos atsakingai panaudoti. Tiek būtų mano įžanginių pastebėjimų dėl mūsų posėdžio eigos dar keletą pranešimų norėčiau pateikti. Mes teiksime galimybę visiems pasisakyti, nes e, jau e, vadovaudamėsi iki šiol sukaupta patirtimi, uh, turėtume apriboti kiekvieno pasisakymo laiką iki penkerių minučių tam, kad mums nepritrūktų laiko posėdžio eigoje. Išklausius e, mūsų pagrindinių pranešėjų kiekvienoje posėdžio dalyje e, suteiksime galimybę pasisakyti, užduoti klausimus e, po dviems nacionalinių parlamentų atstovams ir Europos parlamento nariams, jeigu atsiras norinčių kalbėti, tačiau esame pasirengę kalbėtojų sąrašą administruoti pakankamai lankščiai, esame jums išdalinę registracijos korteles, galite pasinaudodami tomis kortelėmis jas užpildę mums pranešti, kad norite kalbėti, kad žinotume jūsų pavardės ir kokiems, kokių šalių parlamentams atstovaujate. Dar vienas techninio pobūdžio pranešimas nuo 12.30 prie mūsų salės durų galėsite pasistiprinti su muštiniais. Taigi, pas ir ponai, dėkuoju uždėmesi ir dabar suteiksiu žodį Lietuvos Respublikos Seimo audito komiteto pirmininkiai, manai Alitai Vaitskieniai, e, sveika atvykusi ir suteikiam jums žodį. Gerbiamas komiteto pirmininkė, brangus kolegos. Visų pirma, noriu padėkoti Europos parlamento biudžeto komiteto kontrolės komitetui už iniciatyvą pasikeisti nuomonėmis ir pasidalinti patirtimi apie taikomus parlamentinės išlaidų kontrolės būdus ir formas. Visi suprantame, kad būtinybę viešasias lėšas reikia naudoti efektyviai ir racionaliai. Pastarųjų metų krizė šį klausimą padarė aukščiausios svarbos. Mūsų parlamentinių komitetų teisė ir pareiga, pasinaudojant turimomis priemonėmis, užtikrinti, kad vyriausybės atsakingai naudotų tiek nacionalinės, tiek ES fondo lėšas. Man suteikta didelė garbė šiandien su jumis pasidalinti Lietuvos patirtimi, pristatyti, kokias parlamentinės išlaidų kontrolės priemonės mes taikome Seime. Pradėdama savo pranešimą norėčiau pažymėti, kad Seimo statute numatyta viena pagrindinio audito komiteto veiklos ryčių, tai nagrinėti, ar asignavimų valdytojai racionaliai ir efektyviai naudoja biudžeto lėšas ir valstybės turtą. Todėl mūsų komitetas jaučia didelę atsakomybę užtikrinti, kad parlamentinė išlaidų kontrolė veiktų efektyviai. Lietuvoje tiek nacionalinės, tiek ES lėšos yra laikomos biudžeto lėšomis. Todėl, kai kalbame bendrai apie biudžeto lėšų efektyvų panaudojimą, turime galvoje ir ES lėšas. Tačiau šalia nuolatinės biudžeto išlaidų parlamentinės kontrolės yra ir specifinės priemonės, skirtos tik ES struktūrinės paramos naudojimo kontroliai. Patvirtintos priemonės vadovaujantis ES reglamentais, nustatančiais reikalavimus ES finansinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos. Nuolat kartojame, kad ES skiriamos lėšos taip pat yra mokesčių mokėtojų pinigai Todėl jo naudojimu racionalumui keliami tokie pat ar netgi didesni reikalavimai, kaip ir nacionaliniam lėšų naudojimui. Toliau pasistengsiu trumpai pristatyti pagrindinės Seime taikomas išlaidų kontrolės priemonės, kurios ir sudaro mūsų taikoma parlamentinės išlaidų kontrolės modelį. Pirmiausia, žinoma, yra biudžeto įvykdymo svarstymas – vyriausybė kasmet pateikia Seimui biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį, o mūsų aukščiausioji audito institucija pateikia savo išvadas dėl biudžeto ataskaitų įvykdymo teisingumo, biudžeto įvykdymo teisėtumo ir valstybės turto valdymo teisėtumo. Ši išvada yra paremta auditorių atliktų finansinių teisėtumo auditų metu surinkta informacija ir padarytomis išvadomis. Biudžeto įvykdymo ataskaitą Seime svarsto visi komitetai. Šakiniai komitetai paprastai domisi, kaip biudžetą vykdė jų kūruojamos srities institucijos, o audito komitetas labiau koncentruojasi į sisteminės biudžeto vykdymo problemas. Deja tenka pripažinti, kad specializuoti komitetai vis dar nepakankamai išnaudoja biudžeto vykdymo ataskaitų svarstymą ir kaip parlamentinės kontrolės priemonę padedančią užtikrinti, kad lėšos būtų naudojamos efektyviai, racionaliai ir sukurtų didžiausią pridėtinę vertę. Gaila, bet vis dar manoma, kad svarbiausia skirti pakankamai pinigų savo kūruojamai sričiai, o tai kaip šie pinigai asignavimai bus panaudoti, paliekama spręsti vyriausybei ir konkretiems ministrams. Nejausdama nuolatinio domėjimosi lėšų naudojimo pagristumu, vykdomoji valdžia pernelyg neanalizuoja gaunamų lėšų panaudojimo alternatyvų ir jų galimo efekto. Manau, kad toks principingos parlamentinės kontrolės trūkumas taip pat prisideda prie to, kad metai po metų identifikuojamos tos pačios sisteminės problemos, pradedant paprasčiausiamis buhalterinėmis klaidomis, baigiant viešųjų pirkimų pažeidimais. Jeigu visi komitetai skirtų deramą dėmesį ir reikalautų atsakomybės už lėšų panaudojimą iš visų kūruojamų įstaigų vadovų, manau, klaidų ir pažeidimų skaičius galėtų būti gerokai mažesnis. Audito komitetas, kiek tai leidžia darbo krūvis, komiteto posėdžiuose stengiasi apsvarstyti bent jau reikšmingiausias finansinio teisėtumo audito ataskaitas, išklausyti audituojamų subjektų paaiškinimus. Matome, kad institucijų atstovai labai nesmagiai jaučiasi tokiuose posėdžiuose, kai tenka pripažinti savo klaidas ir išklausyti priekaištus ypač dalyvaujant žiniasklaidos atstovams. Tokia viešumo priemonė, manau, veikia pakankamai gerai ir dažnai pastebime, kad pas posėdžiuose apsilankiusios institucijos labiau stengiasi nedaryti klaidų ir vengti pažeidimų. Prasidėjus ekonominiai kriziai ir atsiradus būtinybei taupyti kiekvieną litą, audito komitetas pradėjo daryti periodinę tam tikrų išlaidų analizę. Buvo pasirinkta kontroliuoti tokias rytis, kuriuose komiteto manimu, priimant atsakingus sprendimus, galima sutaupyti lėšas. Asignavimų valdytojai kas ketvirtį turi informuoti audito komitetą apie tai, kiek išleido komandiruotėjai, transportui kvalifikacijos kelimui, samdomiems ekspertams ir reprezentacijai. Taip pat pateikti detalius duomenis apie darbo užmokesčio fondo panaudojimą ir tam esame sukūrę informacinę sistemą, kurioje institucijos online režimu užpildo reikiamas formas, o sistema sugeneruoja visus duomenis į apibendrintas lenteles, vėliau mūsų naudojamas būtent duomenų analizai. Institucijų pateikta informacija audito komitete yra išanalizuojama, įvertinama ir apibendrinama. Pateikti duomenys ir jų analizė yra skelbiama Seimo interneto svetainėje. Daugiausia išlaidų turėjusios institucijos arba tos institucijos, kurių išlaidų pagristumas sukelia abejonių, yra kviečiamos dalyvauti audito komiteto posėdyje ir pateikti paaiškinimus. Taip pat institucijų, kurių išlaidos sukelia papildomų klausimų, prašome raštu detalizuoti pateiktus duomenis. Esame reikalavę pateikti komandiruočių per tam tikrą laikotarpį sąrašus, nurodant delegacijų dydį ir pagrindžiant komandiruotės būtinumą. Taip pat atskirai darėme išlaidų samdomiems ekspertams analizę. Domėjomės ne tik kokios paslaugos ir už kiek buvo nupirktos, tačiau svarbiausia, kokią naudą jos davė valstybei. Institucijos kurių išlaidos buvo nagrinėjamos tarsi po padidinamuoju stiklu, dėl to nebuvo itin labai patenkintos. Juolab, kad aiškintis turėjo ne tik komiteto nariams, tačiau ir žiniasklaidai. Vis dėlto ši priemonė davė laukiamų rezultatų. Pastebime, kad išlaidos planuojamos tiksliau, o pačių išlaidų apimtis mažėja. Institucijas jas labiau pagrindžia. Atlikdami darbo užmokesčio fondo analizę, didžiausią dėmesį skiriame įvairioms skatinamosioms išmokoms, tai yra premijoms. Krizės metu sumažinus viešojo sektoriaus darbuotojo darbo užmokesti, įvairių premijų mokėjimas kai kuriuose institucijose netrodo labai gražiai. Suprantama, kad darbuotojus reikia motivuoti – ir premijos yra viena iš motivacijos priemonių, tačiau jų skirimas yra ganėtinai subjektivus, todėl komitetas laikėsi pozicijos, kad sunkmečių yra nepriimtina ir nesolidaru mokėti piniginės premijas. Į tokios analizės rezultatus paprastai atsižvelgiame svarstydami vyriausybės pateiktą kitų metų biudžeto projektą. Pavyzdžiui, nustatė, kad vienas universitetas ataskaitiniais metais išmokėjo 3,5 milijono litų premijų. Pasiūlėme atitinkamą sumą sumažinti kitiems metams tam universitetui suplanuotus asignavimus. Nes buvo manoma, kad jeigu institucija leidžia savo ekonominio sunkmečio laiku mokėti premijas, vadinasi, ji gauna per didelį finansavimą ir tas lėšas būtų galima panaudoti prasmingiau. Manau, kad ši išlaidų kontrolės priemonė, kurią inicijavo audito komitetas, tikrai pasiteisino. Komiteto analiz, atliktų analizių ir institucijų pateiktų duomenų paviešinimo itin laukia žiniasklaida, kurie savo ruoštų ją vertina ir verčia įstaigas aiškintis visuomeniai. Taip mes prisidedame prie efektyvesnio ir skaidresnio biudžeto lėšų naudojimo ir institucijų atskaitomybės piliečiams. Aukščiausios audito institucijos atliekami veiklos auditai taip pat prisideda prie tikslo racionaliau ir efektyviau naudoti biudžeto lėšas. Veiklos audito metu paprastai yra analizuojamos tam tikros sistemos veikimas, kuriam yra skirtas biudžetinis finansavimas. Todėl nustačius tam tikros sistemos trūkumus ir juos pašalinus, paprastai kartu pasiekiama ir lėšų naudojimo efektyvumo padidėjimo. Veiklos audito metu dažnai yra vertinamas ir skirtų lėšų panaudojimo racionalumas. Seimo statutas audito komitetą įgalioja koordinuoti valstybinio audito ataskaitų svarstymą, todėl paprastai gavę veiklos audito ataskaitas, jas perdodame nagrinėti specializuotam komitetui, kurias daugiausia dėmesio skiria ataskaitoje nurodyti sistemos veiklos problematikai, o audite yra svarstoma su biudžeto lėšų naudojimo efektyvumu susijusios veiklos audito ataskaitos aspektai, nes pastebime, kad specializuoti komitetai ne visada yra linkę vertinti šiuos klausimus. Apsvarstę veiklos audito ataskaitas, išklausę atsakingų institucijų susijusią informaciją apie pateiktų rekomendacijų įgyvendinimą, paprastai komitetai priema sprendimus, išreiškinčius politinę paramą pateiktoms rekomendacijoms, taip pat prašo informuoti apie rekomendacijų įgyvendinimo būklę ir tokiu būdu vykdo parlamentinę kontrolę. Itin svarbiais atvejais arba esant audituojamų subjektų ir audito institucijos nesutarimui dėl rekomendacijų gyvendinimo gali būti priimtas Seimo nutarimas, kuriame išdėstomi teisiškai įpareigojantis nurodymai institucijoms. Vėliau yra vykdoma tokio Seimo nudarimo įgyvendinimo priežiūra. Kartais Seimo nutarimo prieimimas būna vienintelis būdas priversti institucijas įgyvendinti rekomendacijas. Tvirtinant valstybės biudžetą, dalis lėšų yra numatoma ir valstybės investicijų programai. Šiomis lėšomis vykdomi įvairūs statybos, rekonstrukcijos, informacinių technologijų įsigijimo ir atnaujinimo projektai. Seimo statute audito komitetas yra paskirtas komitetų atsakingų už valstybės investicijų programos vykdymo priežiūrą. Įgyvendindamas šį įsipareigojimą, audito komitetas domisi atskirais projektais, vyksta jų apžiūrėti, analizuoja, ar projektas vykdomas racionaliai, ar skirtos lėšos yra naudojamos efektyviai. Tokios analizės paprastai baigiamos audito komiteto sprendimu, kuriame pateikiami pasiūlymai ir rekomendacijos atsakingoms institucijoms. Pažymėtina, kad komitetas yra laisvas pasirinkti, kuriuos projektus tikrinti, o jie atrenkami pagal iš įvairių šaltinių gaunamą informaciją apie galimai neefektyvų lėšų panaudojimą. Galiausiai norėčiau pristatyti Lietuvoje taikoma ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės modelį, o konkrečiai pakalbėti apie audito instituciją. 2006 metais, rengiant 2007-2013 metų ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemą, buvo nutarta audito institucijos funkcijas pavesti atlikti Lietuvos aukščiausiai audito institucijai. Panašus modelis, kiek man yra žinoma, dar yra taikomas Rumunijoje. Kitose valstybėse narėse pasirinkti kiti audito institucijas funkcijas įgyvendinantis subjektai Lietuva nutarė pavesti šias funkcijas atlikti aukščiausiai audito institucijai dėl kelių priežasčių. Visų pirma, dėl užtikrinto šios institucijos nepriklausomumo nuo kitų valdymo ir kontrolės sistemos institucijų, tai yra pagrindinis reikalavimas audito institucijai. Antra, Lietuva labai atsakingai žiūri į ES lėšų naudojimo teisėtumą, todėl pasirinko tokį auditorių, kurio kompetencija, autoritetu ir principingumu yra neabejojama. Toks pasirinkimas leido politikams jaustis ramiau, tikintis, kad galimos sistemos veikimo ar lėšų naudojimo problemos bus identifikuotos ir išspręstos laiku. Kaip parodė patirtis, aukščiausioji audito institucija savo darbą atliko kruopščiai, net sakyčiau, priekabiai, smulkmeniškai vardijo sistemos trūkumus ir reikalavo, kad jie būtų pašalinti kuo skubiau. Būtent dėl tokio principingumo ir kitų institucijų vengimo operatyviai taisyti trūkumus, 2011 metais Europos komisija netgi buvo sustabdžiusi dalies paramos mokėjimus Lietuvai. Kilo nemenkas skandalas. Tačiau tai išėjo tik į gerą, nes galiausiai buvo primti valdymo ir kontrolės sistemos tobulinimui reikalingi sprendimai. Ir 2012 metais audito institucija galėjo pareikšti besąlyginę nuomonę atsižvelgianti tai, kad 2012 ir 2013 metais yra deklaruojamos vienos didžiausių išlaidų šiame laikotarpyje, manome, kad audito institucija padarė teigiamą įtaką, kad Lietuva neturėtų problemų dėl sistemos veikimo ir netinkamų išlaidų deklaravimo. Galbūt ir yra manančių, kad turint formaliai nepriklausomą audito instituciją, kuri nepastebės nedidelių netikslumų ir nebus priekabi, bus išvengta nemalonių aiškinimusi su Europos komisija. Tačiau mes pasirinkome sunkesnį kelią, kuriame pasitaikė ir duobių, tačiau manome, kad mus tai sustiprino. Todėl ir ateinančioje daugiametėje finansinėje perspektyvoje taikysime tą patį modelį. Juolab, kad Europos komisija taip pat pasitikė mūsų aukščiausios audito institucijos darbu ir kompetencija. Nėra pateikusi pastabų ar nepatvirtinusi metinių ataskaitų. Tai leidžia mums tikėtis, kad ir 2014 2014-2020 metų struktūrinės paramos lėšų naudojimas bus prižiūrimas būtent tinkamai. Nepaminėjau, kad audito institucijos metinės ataskaitos po to, kai jas patvirtina Europos komisija, taip pat yra pateikiamos ir svarstomos Seimo audito komitete. Ir komitetas deda daug pastangų ir imasi būtent visų priemonių, kad auditorių rekomendacijos būtų įgyvendintos laiku. Džiaugiamės galėdami pasakyti, kad Lietuvoje įdėktas valdymo ir kontrolės sistemos modelis užtikrina atsakingą ES skiriamos paramos naudojimą. Apibendrindama priminsiu, kad Seimo audito komitetas atlieka be nedidžiausią darbą vykdydamas išlaidų priežiūrą. Ir tam naudoja keletą priemonių. Tai yra biudžeto vykdymo svarstymo procedūra, finansinių teisėtumo audito ataskaitų ir veiklos audito ataskaitų svarstymą bei rekomendacijų įgyvendinimo priežiūrą. Atlieka kai kurių rizikingų išlaidų nuolatinę stebėseną analizuoja ir vertina valstybės investicijų projektus, paskiria aukščiausiai audito instituciją atlikti ES struktūrinės paramos audito institucijos funkcijas ir svarsto jos pateiktas ataskaitas. Taip pat pažymėtina, kad siekdami užtikrinti efektyvų lėšų naudojimą taikome ne tik politinio spaudimo, bet svarbu ir viešumo priemonės. Ačiū uždėmesi, linkiu ir tikiuosi įdomios diskusijos ir, žinoma, naujų idėjų, kaip pasiekti mūsų visų pagrindinį tikslą, tai yra užtikrinti racionalų ir efektyvų biudžeto lėšų panaudojimą ir žinoma padidinti vykdomosios valdžios atsakingumą šioje srityje. Ja, vielen Dank, Frau Weikiene, für diese. Ačiū poniai Vaitskieniai už jūsų įdomias išvalgas e, į praktinę veiklą praktinį jūsų komiteto darbą. Taip pat noriu padėkoti už e, e, tą e, atvirą informaciją apie sunkumus, kuriuos patyrėte ir apie tai, kaip tuos sunkumus, problemas išsprendėte, kaip pagerinote padėtį. Manau, kad šis darbo organizavimas galėtų tapti neblogų pavyzdžių kitiems. Dar noriu kolegoms priminti, kad e, užpildydami tas e, žalios spalvos formas galėtumėte paprašyti žodžio, jeigu to pageidautumėte. Ir dabar pirmajam iš jau formas užpildžiusių kolegų suteiksiu žodį Kroatijos nacionalinio parlamento atstovui, ponui Bliukovičiui. Pone pirmininkė, dėkoju. Gerbiami kolegos. Esu iš Kroatijos parlamento. Norėčiau pateikti mūsų patirtį biudžeto kontrolės rytyje. Kaip jūs jau sakėte savo įvadinėme pasisakymė, biudžeto kontrolė yra labai svarbus dalykas. Ypač kalbant apie lėšas, kuriomis naudojasi politikai, o moka juk tuos pinigus mūsų mokesčių mokėtojai. Mes turime instituciją kontrolės, tai yra nacionalinė revizijų institucija. Būtent ji tikrina, ar tinkamai yra naudojamos biudžeto lėšos. Ar kalbėtume apie nacionalinį biudžetą, ar apie regioninius, ar vietos savivaldos struktūrų biudžetus. E, revizija yra atliekama už praėjusius metus po Kroatijos įstojimo Europos Sąjungą. Ši audito institucija turi kreiptis į mūsų šalies parlamentą ir kompetentingą komitetą dėl biudžeto kontrolės reikalų. Yra sudaromos visų patikrintų institucijų e, revizijos ataskaitos. Mes e, tuo būdu puikiai žinome, ką veikia mūsų ši audito institucija, kurią galėtume pavadinti savotiškais audito rūmais mūsų, mes turime specializuotą komitetą e, savo parlamente, bet jis kontroliuoja ne tik biudžeto išlaidas, bet e, kontroliuoja visų institucijų išlaidas apskritai. Išklausėme mūsų kolegės iš Lietuvos. Galėčiau pasakyti, kad Mes taip pat turime būdų paraginti suklydusius ar neteisingai dirbusius susitvarkyti ir netgi paprašyti palikti postą. Sakyčiau, kad tai buvo mūsų veiklos patobulimas iki šiol. Mūsų institucija, kuri vykdydavo auditą, tik informuodavo Kroatijos parlamentą apie susidariusią padėtį, apie atliktą darbą. Tačiau kartais tai nutikdavo po pernelyg ilgo laiko. Prireikdavo iki metų, pavyzdžiui, kad rezultatai mus pasiektų. Tai nebuvo labai efektyvus reikalas. O dabar auditas, kad liekamas kokie nors institucijoje, parlamento komitetas finansų ir biudžeto gali susirinkti į posėdį ir pareikalauti, kad visi netikslumai būtų nedelsiant ištaisyti. Finansų ministerija taip pat rūpinasi biudžeto kontrolę ir daugiausiai užsima einamojo biudžeto reikalais. E, kartais tos patikros atliekamos dėl to, kad kreipiasi koks nors pilietis, pateikdamas skundą, kartais e, tos patikros prašo pačios institucijos. Mes galime patikrinti e, situaciją susijusią su einamaisiais metais. Viena vertus turime finansų ministeriją, kuri atlieka biudžeto kontrolę, ir kita vertus turime tą nepriklausomą instituciją, e, tai yra nacionalinė nepriklausoma audito institucija, kuri taip pat vykdo biudžeto kontrolę. Tai leidžia vykdyti efektyvę biudžeto kontrolę ir tai atitinka mūsų svarbiausius tikslus. Dėkui. Ja, vielen Dank an den äh, Vorsitz. Labai ačiū Kroatijos biudžeto kontrolės komiteto pirmininkui, panu Vjukovičiui, už jo mintis. Dabar suteiksiu žodį Švedijos parlamento Rikstago atstovui ponui Jonui Jakobsin Kiotlo. Prašau jam žodis. Ačiū. Mėly kolegos, ja, Švedijoje nuo 90-ųjų metų veikia atitinkamą biudžeto lėšų kontrolės sistema. Tačiau Švedija anksčiau, dar prieš prasidedant krizai Europoje, patyrė savo finansų rinkų krizę, bankrutavo kai kurios nekilnojamo turto prekybos bendrovės, taip pat bankrutavo keli bankai ir tai turėjo įtakos viešiesiems finansams. Todėl Švedijoje buvo įvykdyta nemažai reformų bankų finansų sektoriuje Ir taip pat buvo patintos reformos, kurių esmė buvo siekis sustiprinti viešojo sektoriaus biudžeto lėšų tinkamą panaudojimą. Buvo patvirtinta eilė įvairių priemonių siekiant sutvarkyti viešuosius finansus ir e, Todėl buvo siekiama sustiprinti biudžeto lėšų panaudojimo kontrolę. Aišku, galbūt lengviausia tą kontrolę užtikrinti, suteikiant didesnius įgaliojimus, priimti sprendimus dėl biudžeto lėšų panaudojimo vyriausybė, tačiau mes šiuo keliu neėmė, mes manėme, kad parlamentui čia reikėtų suteikti daugiau galių kontroliuoti, kaip yra panaudojamos biudžeto lėšos siekiant e, užtikrinti geresnę biudžeto lėšų panaudojimo kontrolę. Mes e, patvirtinome naują biudžeto vykdymo patvirtinimo kontrolės e, sistemą nuo 10-mečio pradžios ir nusekliai ją įgyvendiname. Aišku, po to, kai 2008-2010 metais prasidėjo nauja krizė Europoje, mes turėjome prie jos prisitaikyti, tačiau vadovaujamės savo veikloje keliais esminiais principais. Mes siekiame tam tikrų tikslų susijusių su biudžeto lėšų taupimu Ir vienas iš e, tokių tikslų yra e, per ekonominį ciklą sutaupyti 1 procentą nuo BVP. O, o tai reiškia, kad jeigu biudžeto deficitas e, vienais met, einamais metais biudžetas yra deficitinis, tai galima kompensuoti po to iš sutaupytų lėšų uh, Vėlesniais metais taip pat mes nustatome tam tikras mm, biudžeto lėšų panaudojimo viršutinės ribas ir atitinkamus sprendimus priima Švedijos parlamentas. Tokiu būdu mes sugebame tinkamai planuoti savo biudžetą ir turim, vyriausybė turi tam tikrą veiksmų laisvę biudžeto lėšas e, panaudodama. Ir e, nu, tokiu būdu nuo 2000 metų e, Švedijos biudžetas viešasis yra subalansuotas ir jeigu biudžetas tampa deficitiniu, tai privaloma tą deficitą panaikinti per tris būsimuosius metus. Konkrečiai tariant, biudžeto projektas turi būti pateiktas Reikstagui rugsėjo 20 dieną. Ir biudžetas yra svarstamas dviem etatais. Pirmiausia, vyksta bendrasios diskusijos, bendrieji vertinimai pateikiami. E, tai reiškia, kad 20 e, išlaidų kategorijų yra patvirtinama ir svarstoma, e, nustatant išlaidų ribas. Tai reiškia, kad Švedijos parlamentas nustato tiek e, bendru, bendrąją biudžeto asignavimo mastą, tiek e, asignavimų dydžius pagal atskiras išlaidų kategorijas. Po to Reichstagas vertina išsameu atskiras biudžeto eilutes. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad padidinus asignavimus vienai biudžeto eilutį reikia juos sumažinti kitai biudžeto išlaidų eilutį, kuri yra toje pačioje išlaidų kategorijoje ir biudžeto svarstymas turi baigtis vėliausiai iki kalėdų. Mums tai yra labai svarbu, nes būtent tokią sistemą pasitelkdami mes galime užtikrinti pačią griežčiausią išlaidų kontrolę. Taip pat e, mums reikia kontroliuoti, kaip parlamento patvirtinus biudžeto lėšos yra įsisavinimas, išleidžiamas, kontrolė vykdoma parlamentiniu lygmeniu, e, tačiau ta e, biudžeto vykdymo kontrolę atlieka nepriklausoma institucija, audito institucija ir auditavimas vyksta dviem būdais. E, auditavimo svarios institucijos, nacionalinis bankas e, atlieka atitinkamą veiklą, taip pat vyksta atitinkamas e, auditas orientuotas į rezultatus tam tikrose sriktise. Pavyzdžiui, auditą vykdanti institucija pati susidėlioja savo auditavimo prioritetus kiekvienais metais, Tokiu būdu siekiama, kad kiekviena išleista švedijos biudžeto krona atneštų kuo daugiau e, veiksmingesnių rezultatų. Apibendrinimas galiu pasakyti, kad biudžeto sąranga e, Tai biudžeto rengimas yra glaudžiai susijęs su biudžeto lėšų panaudojimo auditavimu ir tokiu būdu mes sugebame tinkamiausiai kontroliuoti e, viešųjų lėšų panaudojimą. Ačiū pana Gertla už e, Švedijos parlamento vardu pristatytą poziciją. Dabar suteiksiu žodį kolegai Inge Greslė, Europos parlamento nariai. Ačiū kolegoms pateikusiems mums labai vertingos įdomios informacijos. Aš uh, Manau, kad tokie susitikimai yra iš tiesų prasmingi ir turėtume sustiprinti savo bendradarbiavimą. 2012 m. rugsėjo mėnesį gavome komisijos dokumentą apie 2012 m. ES biudžeto lėšų e, tinkamą panaudojimą ir šioje ataskaitoje pateikti skaičiai parodo, kad 12 metais buvo išmokėta 40 milijardų eurų ir 4,41 milijonas eurų buvo pareikalauta gražinti lėšų. Tai reiškia, kad e, buvo pareikalauta gražinti maždaug 3,2 procentus visų mokėjimų iš ES biudžeto ir E, būtent šie skaičiai mums yra labai svarbus, nes tai yra nacionalinių valstybių narių mokesčių mokėtojų pinigai. Noriu atkreipti dėmesį į tai, kad 58 procentai visų finansinių korekcijų pagal pasidalyjamąjį vaidmenį atiteko Ispanijai nuo 2000 iki 2006 metų, tai yra Ispanijoje netinkamiausiai buvo panaudotos lėšos ir 80 e, procentų klaidų pasik, e, pasikartojo eilės tvarka Ispanijoje, Italijoje ir Graikijoje. Nuo 2007 iki 2013 metų buvo vėl ta pati situacija, e, tik tai daugiausiai klaidų jau buvo užfiksuota Čekijoje, Lenkijoje ir Rumunijoje. E, e, dėl Graikijos nesame tikri, ar ten klaidų sumažėjo, ar e, kontrolė tapo netokia griežta, tačiau tą išsiaiškinsime. Ir galime išskirti kai kurias šalis, kuriuose netinkamiausia ES lėšos naudojamos struktūrinių fondų ir žemės ūkio srityje. E, Mes į tai atkreipiame dėmesį, o Europos komisija po to ragina e, pagerinti savo e, valstybės narės e, pagerinti savo es biudžeto lėšų panaudojimo sistemas. 80 procentų biudžeto panaudojama pagal pasidalyjamąjį valdymą ir mes čia taip pat pastebime būtinybę gerinti kontrolės sistemų veiklą. Manau, kad visi turėtume dėti pastangas tam, kad ES biudžeto lėšų panaudojimo kontrolė gerėtų, nes dabar viena vertus valstybės narės skundžiasi, kad per dažnai yra e, jos kontroliuojamos dėl ES biudžeto lėšų panaudojimo, tačiau kita vertus nacionalinės priežos ir kontrolės tarnybos galbūt čia galėtų daugiau pastangų padėti. Mes pasikvietėme nacionalinius ministrus susitikti, buvome susitikę su Čekijos ir Rumunijos ministrais ir mūsų pirmininkas ponas Gairis tuos susitikimus inicijavo. Vienas dalykas yra atkreipti dėmesį į valstybių narių aplaidumą, tačiau e, kadangi situacija nesikeičia ištisus dešimtmečius, komisija turi reaguoti greičiau. Galiu tik Jums priminti, kad jau 19 metų Ispanijoje ir Italijoje auditoriai nustato, kad ES e biudžeto lėšos panaudojamos netinkamiausiai e, Statūrinių fondų lėšų panaudojimo e, srityje, jeigu bus nustatyta, kad kartojasi tos pačios klaidos, tai šiuo metu jokių pasiekmių valstybės narės nesulaukia ir tą situaciją reiktų pakeisti. E, regionų plėtros fondo e, srityje taip pat padėtis nesikeičia, to tarpu manau, kad e, jeigu palygintume tokią situaciją su kelių eismo taisyklių pažeidimais, tai pažeidėjai pažeidę kelių eismo taisyklės visuomet lieka nubausti, to tarpu čia niekas nėra nubaudžiamas, e, o Labiausiai nuo tokios padėties nukenčia mokesčių mokėtojai, kurie turi ne tik savo mokesčių pinigais finansuoti tinkamus projektus, tačiau taip pat ir po to iš jų pinigų e, dar turi būti dengiami e, patirti nuostoliai. Galiu pateikti pavyzdį iš Italijos, kuomet gyvendinus vieną transporto e, projektą buvo nustatyta atlikus auditą e, kad 300 milijonų eurų panaudota netinkamai, tie 300 milijonų eurų turėjo būti padengti iš Italijos biudžeto, tai vėlgi reiškia, kad e, galiausiai šią sumą turėjo apmokėti mokesčių mokėtai. Mes sieksime, kad būtų patvirtinta tam, patvirtas tam tikras klaidų lygis, kurio būtų nevalia peržengti ir uh, raginsime, kad uh, daugiausiai pažeidimų šalise, kuriuose užfiksuojama daugiausia pažeidimų, būtų taikoma grįžčiausia kontrolė. Uh, jeigu komisija nustatytų, kad e, projektai, e, kuriuos jau patikrino valstybės narės, buvo įgyvendinami tinkamai, tačiau komisijos patikros e, tarnybos prieitų priešingos išvados, reikalautume, kad skirtos lėšos iš ES biudžeto būtų vis tiek gražintos. Ir ta 3 procentų klaidų viršutinė riba šiuo atveju neturėtų būti, neturėtų būti taikoma. Tose valstybėse narėse, kur ES reikalavimai nėra tinkamai įgyvendinami ir kuriuose kyla tam tikrų ES lėšų administravimo problemų, tai šios problemos kelia grėsmę ir visai ES šioje srityje, todėl mes tikimės, kad bendradarbiaudami šioje srityje galėsime problemas išspręsti. Labai ačiū. Ačiū poniai Greslė. Jūs minėjote tam tikrus e, biudžeto aspektus, kurie labai svarbus e, mūsų Europos Sąjungos e, lygių, tačiau kartu yra susijusios ir su valstybių narių atsakomybės ir sritimis ir kompetencijomis, tik noriu paklausti, ar valstybių narių atstovai norėtų tiesiogiai dabar betarpiškai sureaguoti į sakytas mintis, turime dar šiek tiek laiko. Ir aš jau naudodamas į sprogą noriu pasveikinti Europos audito rūmų pirmininką, poną Kaldeirį, kuris jau atvyko. Dabar suteiksiu žodį Italijos e, parlamento deputatų rūmų atstovui ponui Francesco Karjeliu. Sì, buongiorno tutti. Labą rytą visiems. Aš norėčiau pasidalyti su kolegomis uh, kai kuriais apmąstymais apie iškeltas problemas. Manau, kad e, yra bendrų salčio taškų tarp mūsų e, parlamentų. Aišku, visų pirma, čia kalba sukasi apie valstybės e, išlaidų kontrolę ir apie teisėkoros institucijų e, bendradarbiavimą šioje srityje su įvairiomis kitomis struktūromis, techninio pobūdžio struktūromis. E, yra, aišku, e, E, nemažai kritikos dėl sprendimų priimamų Europos lygmenių, kad jie esą yra nepakankamai demokratiški ir e, taip pat kritikuojamas jų gyvendimas nacionaliniu lygmeniu. Taip pat e, kyla kai kurių sunkumų tarp parlamentų ir kitų struktūrų e, bendradarbiaujant. Šiame kontekste taip pat reikia turėti omenyje ir kompetenciją įvairių struktūrų. Mūsų statistikos agentūra teikia duomenis Eurostatui ir e, remiantis šitais duomenimis e, komisija įgyvendina stabilumo paktą. Techninio pobūdžio ministerijos kartais e, e, ima dirbti teisėkuros institucijų darbą ir jos tai motivuoja Europos e, Sąjungos reikalavimais. Pavyzdžiui, fiskalinė taryba, kuri yra numatyta šešių teisės aktų pakete, ši struktūra turi tikrinti valstybės e, išlaidas. Kaip ir žinote, Italija šioje srityje turėjo kai kurių problemų, nes e, turbūt Italija paskutinė buvo įkūrusi šį, šią struktūrą. Ir e, dabar mes turim pasivyti laiką, todėl kad esame atsilikę kurdami e, struktūrą, šią struktūrą. Tai yra visiškai jau nepriklausoma struktūra. Greitai, beje, pirmą kartą balsuos jinai. Taip pat šioje srityje labai svarbus yra bendradarbiavimas su e, šios, šios struktūros bendradarbiavimas su parlamento atitinkamais e, komitetais. Mes manome, kad e, ši struktūra leis veiksmingiau tikrinti valstybės išlaidas. Net, net ir turint omenyje, kad 2000 12 metais e, buvo priimti sprendimai dėl šitos struktūros, vis dėlto ta struktūra dar iki galo neveikia dėl kai kurių sunkumų, kurių iškylo centrinėme banke bei kitose žinybose, kadangi pas mus mano anksčiau minėtos struktūros turėjo tarsi savotišką monopolį tikrinimo Tad e, iškyla tam tikras konfliktas tarp politinio pobūdžio struktūrų ir techninio pobūdžio e, struktūrų. Mūsų pagrindinis dėmesys turi būti skiriamas atskirimui teisėkoros struktūrų darbo, techninių struktūrų darbo ir tikrinimo struktūrų. Ir e, taip pat reikia atskirti tinkamą valdymą, kurio turi užsimti vykdomoji valdžia ir politinio e, pobūdžio institucijų e, priimamų sprendimų. Reikėtų, kad e, būtų nepriklausomų struktūrų, kurios nepriklausytų nei nuo vyriausybės, nei nuo parlamento. E, mūsų aptariamoje srityje. Tikrinimas, kontrolė yra parlamento prerogatyva. Mes e, tikimės, kad naujasis e, mūsų biuras, kurį minėjau, leis kaip tik užtikrinti tinkamas kompetencijų e, ribas. Dabar Lenkijos senato vardu kalbės pans Kazimieras Skryna. Kleine. Aš esu Lenkijos senato audito komiteto vadovas, ponės ir ponai, norėčiau Jums nuoširdžiai padėkoti už tai, kad suringėte šį susitikimą. Man, mano kolegoms, jis yra labai svarbus, įdomus. Žito e, vykdymo kontrolės klausimai Lenkijos parlamentui, tiek Seimui, tiek Senatui yra labai svarbus. Biudžeto vykdymo kontrolės institucija yra Lenkijos e, biudžeto rūmai, tai yra nepriklausoma institucija kontroliuojanti biudžeto lėšų panaudojimo tinkamumą, tačiau padėtis nėra ideali, dažnai skundžiamasi, kad kontrolė nėra pakankama. E, kontrolės rūmai atlieka atitinkamus tyrimus gavę prašymus iš Lenkijos parlamentarų, todėl parlamento narių iniciatyvos šiuo atveju yra labai svarbios, aišku, į visus prašymus atsižvelgti yra sudėtinga, nes 460 e, Seimo ir 100 Senato narių gali pateikti vairių pageidavimų dėl būtinybės e, vykdyti vienokią ar kitokią biudžeto lėšų panaudojimo kontrolę atskirose e, sritise. Lenkijos Seime sistemingai vykdoma biudžeto lėšų panaudojimo kontrolė. Kiekvieną e, pusmetį Seime yra vertinama, kaip vyriausybė panaudojo biudžeto lėšas e, per praėjusių laikotarpį. Mes labai griežtai kontroliuojame, kaip lėšos tinkamai yra panaudojamos socialiniams reikmėms, gynybos e, klausimams, atlyginimų, viešojo sektoriaus e, pareigūnų mokėjimui. Tačiau viskas užtrunka pakankamai ilgai, kol pastebėjus tam tikrus trūkumus galima juos pakeisti. Tačiau dirbame su įvairiomis ministerijomis e, Lenkijos vyriausybės, taip pat su Europos parlamentu ir mums yra labai svarbu pabrėžti, kad, kad kai kurios ES lėšos Lenkijoje panaudojamos neveiksmingai ir todėl būtina sustiprinti tiek ES kontroliuojančių institucijų, tiek ir e, Lenkijos kontrolos institucijų pastangas, ypač aš čia turiu omenyje e, sanglaudos e, fondo lėšų panaudojimo e, tinkamumą ir veiksmingumą, kuris nėra pakankamai kontroliuojamas ir ES pateikiami reikalavimai projektų gyvendinimu taip pat neprisėda prie to, kad fondų lėšos būtų panaudojamos veiksmingai. Taip pat noriu padėkoti už pristatytas įžvalgas. Man atrodo, kad labai naudingos buvo kolegos iš Švedijos mintys apie tai, kaip yra rengiamas biudžeto projektas, kokią įtaką Švedijos parlamentas gali daryti biudžeto lėšų tinkamam panaudojimui, galbūt visiškai e, Švedijos pavyzdžio mūsųse pritaikyti ir nebūtų įmanoma, tačiau manau, kad ta patirtis tikrai būtų naudinga, e, pavyzdžiui, siekiant sumažinti tiek valstybės biudžeto, tiek savivaldybių biudžeto deficitus. Lenkijoje šiuo metu e, tam tikslui pasiekti dedamos nemažos pastangos, kalbant apie padėtį viso Europos Sąjungoje. Uh reikia konstatuoti, kad padėtis nors ir nebloga, tačiau dar taisytina, taip pat ir Lenkijoje turėtume tą patį pasakyti, vertinami biudžeto situaciją. Ačiū, dabar žodis teikiamas kolegai Mulderiu, Europos parlamento nariu, prašau. Thank you, uh, chair. I am listening. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš jau keletą metų dirbu šiame komitete, turiu šiek tiek patirties. Norėčiau pasakyti, kad 1999 metais mačiau įdomią patirtį. Pirmą kartą per daugybę metų Europos parlamentas komisija atsisakė patvirtinti jos biudžeto įvykdymą. Tai sukėlė tam tikros sumaišties, buvo atliekamas tyrimas, įsitraukė specializuoti komitetai, norėdami išsiaiškinti, kaip komisija leido turimas lėšas. Ir pagrindinės Išvados buvo labai įdomios. Ir buvo, paaiškėjo, kad buvo labai sunku surasti asmenys, kurie buvo iš tikrųjų atsakingi už ES biudžeto lėšų leidimą. Tuomet atsistatydino komisijos pirmininkas Žakas Anteras, atėjo dirbti naujas komisijos pirmininkas ponas Prodė, na ir vyko istorija, kurią daugelis jau žinote. Ir mes nuo tada matėme, kad buvo daug kas pagerinta, Tačiau dabar turiu oficialius skaičius ir matau, kad problemų vis dar tebelieka. Tiesiog dažnai būna sunku surasti atsakingus asmenis. Nuo 2003 metų Europos parlamentas priima, e, priėmė rezoliuciją 2006 metais, kur pasakė, kad yra būtina, kad valstybėse narėse, kur išleidžiama 80 procentų ES fondų lėšų kažkas būtų atsakingas už tai, kaip tie pinigai yra leidžiami. E, valstybės narės turėtų pateikti deklaracijas, kurios turėtų būti vertinamos. Kažkas valstybėse narėse, federalinių ar vietos lygmenių, e, turėtų prisimti politinę atsakomybę. Reikėtų priimti sprendimą, turėti dokumentą, kur būtų parašyta, kad kažkas teisingai ar neteisingai išleido pinigus, kažkas turėtų būti atsakingas. Mūsų demokratinėse sistemose kartais nutinka taip, kad žmonės ateina, pasako tiesą parlamente ir tai nebūna labai geras dalykas jų politiniai sveikatai, jeigu taip galima pasakyti. Dešimt metų stebiu šią situaciją, kad valstybių narių deklaracijos yra pateikiamos ir norėtųsi matytis daugiau prisimamos atsakomybės už Europos pinigų leidimą. Dabar turime naują finansų reglamentą. Ten yra numatyta pirmą kartą galimybė, kad valstybė narė turi veikti pagal taisyklės ir ką daryti, jeigu taip nėra. Mano supratimu, valstybės narės visada turi elgtis pagal taisyklės Ir jeigu yra pateiktos audito rūmų išvados, tai jos turėtų būti taikomos. Iš jūsų reakcijos, iš jūsų pasisakymų šiek tiek girdžiu apie tai, kaip tos naujos priemonės sutinkamos jūsų valstybėse narėse. Ir aš manau, kad mes nebegalim ir toliau e, nekreipti dėmesio į auditorumų rekomendacija. Iš tikrųjų, jau reikėjo seniau, kad situacija pradėtų keistis. Artėja Europos parlamento rinkimai, žinome, kad finansų situacija mūsų nėra labai gera, jinai turėtų gerėti. Dėkoju. Ja, dank, äh, kolegin. Ačiū kolegai Mulderiui. Dabar suteiksime žodį Niderlandų parlamento antrųjų rūmų nariui Edi van Hijom. Prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau taip pat sureaguoti tai, ką sakė ponė Greslė ir į tai, ką minėjo ponas Mulder savo pasisakymę. Man iš tikrųjų rūpi parama Europos Sąjunga, jos institucijoms ir rūpi, kad Europos Sąjungos piliečiai jaustų e, paramą tiems, e, toms institucijoms. E, nes auga euroskepticizmas ir tai yra ne tik mūsųse, bet visur jo daugėja. Tad be abejo labai svarbu yra turėti galimybę užtikrinti, kaip yra išleidžiami ES mokesčių mokėtojų pinigai. Ir dėl to aš nusprendžiau tarti žodį, nes šis klausimas, man atrodo, iš tikrųjų labai svarbus. Kaip nurodė ponė Greslė, 80 procentų mūsų biudžeto, ES biudžeto yra išleidžiama valstybėse narėse. E, to biudžeto valdymas yra pasidalytas ar valstybių narių Europos komisijos, tad valstybės narės irgi yra atsakingos už tai, kaip yra išleidžiami pinigai, kaip teisingai paminėjo ponas Mulder. Apie 19 metų e, Europos audito rūmai E, pateikdavo neigiamų pastabų dėl netvarkingo ES lėšų naudojimų įvairių struktūrų. Pritariu tam, ką sakė ponas Mulder. E, deklaracijos, individualios deklaracijos turėtų suvaidinti esminį vaidmenį, gerinant atskaitomybę už ES fondų lėšų naudojimą. Norėčiau pasidomėti, ar kolegos dalyvaujantys šiame posėdėje tam pritarė ir norėčiau užgirsti, kaip galima pagerinti ES pinigų leidimą. Mes taip pat nagrinėsime dar vieną klausimą antroje mūsų posėdžio dalyje. Kitaip tariant, kalbėsime apie tai, kaip sumažinti klaidų ataskaitose valstybių narių. Europos audito rūmai prižiūri šį procesą, bet kaip būtų galima jį dar labiau pagerinti. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. Noriu pateikti siūlymą. Turiu dar du kolegas, kuri norėtų kalbėti, o paskui, man atrodo, jau galėsime pereiti prie antrosios mūsų rytinio posėdžio dalies. Dabar norėčiau suteikti žodį kolegai iš Ispanijos senato. Kolega Delas Heras, prašom žodis jums. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Visiems laba diena. Noriu prisidėti prie to, ką minėjo kiti kolegos kalbėjo prieš mane. Nestebina, kad po 19 metų Europos auditorumo atliekamo audito vis dar tebėra tokių šalių, tarp kurių yra ir Ispanija, kur klaidų procentas ataskaitose tebėra didelis. Biudžeto komitetas bei mišrus komitetas, audito komitetas sudarytas iš Senato ir e, žemųjų parlamento rūmų narių prižiūri šių ataskaitų rengimą. Nežinojau, kad tų klaidų yra tiek daug, kad problema yra tokia didelė. Fiskalinis auditas atliekamas e, Ispanijoje priklauso atlikti ir auditorumams, nacionaliniams ir regioniniams auditorumams. Ir yra sudaromi taip pat mišrus, komite, mišrus komitetas iš parlamento ir senato narių, kuris vykdo tuo ataskaitų kontrolę. Neseniai, sakyčiau, pirmą kartą kongresas ir senatas nusprendė įsteigti fiskalinės kontrolės nepriklausomą instituciją, kad galėtume aiškiai matyti, ko, kokie yra valstybės įsiskolinimai ir kokios yra išlaidos visose administracijos struktūrose, ne tik bendroje administracijoje, bet kad būtų galime peržiūrėti socialinį draudimą, įvairias regioninės struktūras ir ES fondo naudojimo sritis. Manau, kad ponas ministras Montoro buvo iškviestas į Europos komisiją pasiaiškinti dėl klaidų mūsų šalies ataskaitose. Aš manau, kad problemą išspręsti pavyks, nes mes, e, tai yra Ispanija, gavome nemažą ES lėšų, mums tai padėjo, tų lėšų gavo ir kitos šalis. Mums tai padėjo plėtoti mūsų regioninį vystimąsi. Tikiuosi, tai buvo nutikėtėms dėkoju. Paskutiniam pirmojoje mūsų diskusijų dalyje suteiksime žodį kolegai Eduardo Kaprita, Portugalijos Respublikos parlamento atstovui. Ačiū, ponė pirmininkė. Kontrų. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Noriu visų pirma pabrėžti, jog šis mūsų susitikimas yra labai svarbus. Svarbus, nes jis vyksta tokiu metu, kuomet yra dvėjojama e, dėl Europos projekto. Tokiu laiku jis vyksta, kuomet e, nacionaliniu lygmeniu vyksta diskusijos dėl tinkamų valstybės lėšų panaudojimo. Tai yra būtinas dalykas, be jokios abejonės. Ir todėl labai svarbu keistis e, savo patirtimi mums, nacionalinių parlamentų atstovams, Mes e, neturime jokių abejonių, kad diskusijos šitais biudžeto e, klausimais ar, ar, ar dėl lėšų tikrinimo yra labai svarbios ir tikslingos, todėl kad e, šiame kontekste labai svarbu yra aiškintis, ar vykdant biudžetą yra pasiekiama numatytų tikslų. Portugalijoje tiek e, turbūt dėl bendros padėties žinote, jog e, mūsų valstybei iškyla biudžetinių problemų. Šios temos yra ypač svarbios. Ir nacionalinis parlamentas labai atidžiai stebi padėtį. Pabandysiu dabar labai trumpai pakomentuoti, kaip mūsų parlamentas stebi biudžeto vykdymą. Kiekvieną mėnesį yra parengiama ataskaita apie valstybės biudžeto vykdymą. Ta ataskaita yra svarstoma parlamento ir kiekvieną ketvirtį parlamente vyksta diskusija, kurioje dalyvauja e, ir vyriausybė bei parlamento biudžeto ir finansų komitetas. Ir tos diskusijos metu yra aiškinamėsi, kaip vyksta biudžeto vykdymas. Pas mus e, yra nepriklausomų biudžeto vykdymo tikrinimo struktūrų, jos nepriklauso nuo parlamento, panašiai kaip yra, pavyzdžiui, ir jungtinėje karalystėje. Mūsų parlamentas beje turi sukūręs taip pat ir atitinkamą techninę struktūrą, kuri e, reguliariai rengia ataskaitas taip pat apie biudžeto e, vykdymą ir e, apie valstybės skolą. Parlamentas prašo keturių specifinių auditų. Du atlieka audito rūmai tikrindami valstybės išlaidas, o du kiti auditai yra atliekami struktūrų, kurios priklauso nuo e, vyriausybės. Nacionaliniu lygmeniu labai svarbus dalykas yra mūsų audito rūmų ataskaita. Šioje ataskaitoje atsispindi mūsų valstybės e, padėtis vykdant biudžetą. Ten taip pat yra patarimai ir rekomendacijos, ką reikėtų e, daryti. Ir į tai yra atsižvelgiama taip pat ir teisėkoros procese vėliau. Norėčiau beje pasveikinti poną Kalderą, Europos e, audito rūmų vadovą, kuris dalyvauja mūsų posėdėje. Kiekvienais metais mūsų audito rūmai, rūmų ataskaitos yra išklausoma mūsų nacionalinėme parlamente. Tai vyksta vieną kartą per metus. Tuomet e, yra diskutuojama ir apie ES audito e, rūmų ataskaitą ir apie mūsų nacionalinių e, audito e, rūmų ataskaitą. Diskutuojam apie abu šitos dalykus kartu. Aš e, manau, kad turime pagalvoti apie veiksmingumo aspektą. Turime būti selektyvus, turime pasirinkti prioritetus, nes jeigu kontroliuojame viską, tai nukenčia veiksmingumas. Turime nuspręsti, uh, ką reikia kontroliuoti, ar investicijų e, e, sritį, ar, ar, ar kitus aspektus. Šie prioritetai gali skirtis atskirose valstybėse, tačiau reikia būtinai skirti prioritetus, nes jeigu kontroliuosime viską, tai iš principo veiksmingai nekontroliuosime praktiškai nieko. Kitas aspektas, kuris man taip pat atrodo pakankamai svarbus, yra toks. E, Europos parlamento kolegos pateikė informacijos apie įvairius pažeidimus ir, ir, ir klaidų lygį, tai yra svarbi informacija. Man atrodo, jog šiame kontekste mes taip pat turime gerinti savo atliekamą analizę ir turime siekti e, ekonominio veiksmingumo, galvodami apie tikslingumą išlaidų panaudojimo. Nes turime tikrinti ne tik tai, klaidas, bet išsiaiškinti, ar tikrai e, išlaidos buvo panaudotos prioritetiniams tikslams ir kokie, koks buvo tų išlaidų panaudojimo poveikis, ekonominis e, poveikis. Ir ar būtent to buvo norima iš pat pradžių ir ar to buvo siekta, nes mumis pasitikė piliečiai ir turime pateisinti jų pasitikėjimą didindami tą veiksmingumą. Ačiū kolegai Kavita. Diskusija buvo labai įdomi, įvairialypė. Baigsime dabar svarstyti pirmąjį mūsų darbo tvarkės klausimą, o per antrąją mūsų posėdžio dalį išklausysime pirmiausiai Europos audito rūmų pirmininko Vitoro Kaldeiros pranešimą. Noriu nuoširdžiai Jūs pasveikinti atvykusi mūsų tarp parlamentinę konferenciją. Jūs, ponė Kaldeira, ponas Kavita ir kiti kolegos minėjo, kad šis susitikimas yra labai svarbus, Europos parlamentui labai svarbu, kad nacionalinių parlamentų biudžeto ir biudžeto vykdymo kontrolės komitetai pasikeistų savo nuomonėmis su Europos parlamentu apie tai, koks turėtų būti tinkamas biudžeto lėšų panaudojimas, jų administravimas, todėl labai džiaugiuosi, kad šiandien tiek daug kolegų iš valstybių narių atvyko į Briuselį. Noriu dar e, paskelbti vieną techninį pranešimą per antrąją posėdžio dalį. Registruotis, kalbėti reikėtų į oranžinės spalvos. E, jums e, išdalintas, išdalintus lapus ir e, įteikti juos mūsų sekretoriato atstovams, tam, kad viskas vyktų sklandžiai. Taigi dabar suteiksiu žodį auditorumo pirmininkui ponai Kaldeirai pristatyti savo įžanginį pranešimą. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Mielas ponė Toireri, gerbėjom Europos parlamento, nacionalinių parlamentų nariai. Ponius ir ponai, man didelė garbė dalyvauti jūsų tarp parlamentinėme komitetų posėdyje dėl viešųjų lėšų panaudojimo kontrolės. Tai yra vienas iš svarbiausių viešosios atskaitomybės elementų. Biudžeto lėšų panaudojimo kontrolė yra pakankamai didelis iššūkis, ne vien dėl to, kad 80 procentų biudžet, es biudžeto lėšų panaudojamos e, pagal e, panduojamas pasidalėjimojo valdymo būdu komisijos, tarp komisijos ir valstybės narių. Ir dar norėčiau pasidalinti su jumis savo pastebėjimais susijusiais su šiuo klausimu. Ir daugiausiai skirsiu dėmesio į daugiausiai skirsiu dėmesio administracinių administracinės naštos sumažinimui, E, į rezultatus orientuotam biudžeto lėšų panaudojimui, taip pat skaidrumo didinimui sanglaudos ir žemės ūkio srityje. Europos piliečiai turi teisę žinoti, kokiais tikslais yra panaudojami jų pinigai, ar jie yra tinkamai panaudojami, ar juos panaudojant pasiekiami apčiuopiami rezultatai. Kalbant apie ES biudžetą, piliečiai tikisi būtinų patikinimu dėl to, kad ES teikimas ataskaitos yra patikimos, kad laikomasi taisyklių ir kad ES e, e, lėšos yra administruojamos tinkamai. To reikalauja sutarčių nuostatos. Tačiau e, siekiant Europos piliečiams tuos patikinimus pateikti, reikia įveikti ne, lab, nemažai kliučių ES institucijoms ir valstybėms narėms. Per pastrosius metus buvo pasiekta nemažai pažangos, tačiau e, daugiausiai problemų e, piliečiai patiria, e, ieškodami atsakymų į tris klausimus. Ir tie trys klausimai, juos atkreipimas dėmesys auditorumo ataskaitoje dėl 12 metų biudžeto lėšų panaudojimo ir toje ataskaitoje pateikiama tinkama informacija apie ES finansinį valdymą. Trumpai tariant, ataskaitoje už 2012 metus yra pasakoma štai, kas mes žinome, kokiais tikslais yra išleidžiamos ES lėšos. E, komisijos pateikiamos ataskaitos yra patikimos ir tokios jos buvo nuo 2000 ir yra nuo 2007 metų. Šiuo mes taip pat žinome, kad ne visos lėšos yra panaudojamos tinkamai. Auditorumai daro išvadą, kad e, panaudojant es biudžeto lėšas pasitaiko materialių klaidų, daugiausiai susijusių su mokėjimais. Čia klaidų e, skaičius 2012 siekia 4,8 procentus, tačiau nepakanka. E, nepakankama informacija pasiekia ES piliečius dėl biudžeto lėšų pridedamosios vertės. Ir komisija nepakankamai e, pateikia atitinkamos e, informacijos apie ES lėšų e, panaudojimo naudą, todėl būtina dėti pastangas, kad ta situacija pasikeistų, tas jau buvo daroma per pastaros metus. Komisija privalo bendrabiauti su valstybių narių kompetingomis institucijomis tam, kad E, tinkamai administruotų ir kontroliuotų ES lėšų panaudojimą. Kitas iššūkis ES yra būtinybė užtikrinti, kad e, ES išlaidų panaudojimo e, kontrolė turi būti audituojama mm, ir prižiūrima politikų nacionalinių lygmenių. Taip yra elgiamasi siekiant <clears throat> piliečiams pateikti kuo daugiau patikimos informacijos apie es lėšų panaudojimą turi dėrėti administravimo ligmuo, išorės audito ligmuo ir politinės kontrolės ligmuo. Jie turi papildyti vienas kitą tam, kad e, kiekvienu lygmeniu būtų galima e, pateikti tinkamus e, patikimumo pareiškimus šį modelį geriausia įgyvendinti, pradedant nuo veiksmingo uh, politinės priežiūros mechanizmo kūrimo komisija e, pagerino savo administracinius gebėjimus nuo 2004 metų, yra pasitelkusi integruotą vidaus kontrolės sistemą, kuri apriepia ES lėšų panaudojimo valstybėse narise, audito rūmai nuo 2002 metų jau siūlo vadovautis vieningų bendrojo audito modelių. E, naujame finansinėme reglamente e, pateikiami reikalavimai susiję su e, patikimumo pareiškimais, kurio, kurios teikia valstybių narių institucijos dėl ES lėšų panaudojimo ir nacionalinėmis es lėšų panaudojimo deklaracijomis. Komisija šiuo metu siekia dar labiau padidinti ES lėšų teisėtumą ir tinkamumą, sumažinti e, klaidų skaičių iki 2 procentų ir mažiau, tačiau šis tikslas dar yra nepasiektas, nepaisant auditorumų rekomendacijų. <clears throat> Auditorumai e, prognozuoja, kad e, nuo 2007 metų ir e, prognozavo, kad nuo 2007 metų klaidų skaičius sumažės, tačiau taip ir atsitiko, tačiau per pastarosius trejus metus tas skaičius klaidų vėl išaugo ir daugiausia klaidų pasitaiko sanglaudos e, ir žemės ūkio srityje, kur yra bendromis pastangomis e, panaudojama 80 procentų S biudžeto lėšų. Audito rūmų išvados atkreipimas dėmesys į tai, kad vidaus kontrolės sistemos veiksmingos tik iš dalies valstybėse narėse. Taip pat e, atlikti audito patikrinimai parodė, kad nacionalinės tarnybos galėjo ištaisyti <clears throat> daugiau nei pusę visų nustatytų klaidų prieš pateikdamas e, atitinkamas paraiškas ES institucijoms kompensuoti lėšas. E, dabartinė sistema nėra pakankama, kad valstybės narės būtų skatinamos taisyti e, aptiktas klaidas. Taip pat ir lėšų panaudojimo taisyklės galėtų būti e, tinkamesnės, jos dauguma atveju yra per sudėtingos, nustatyti reikalavimai per daug Nustatysiu reikalavimuose per daug kreipiamą dėmesio į tai, kaip lėšos yra skiriamos ir e, kaip jos turi būti panaudojamas, tačiau per mažai dėmesio skiriama rezultatams. E, Audito rūmai pasisako už tai, kad būtų taikomas skirtingas požiūris, kitoks požiūris į ES lėšų panaudojimo taisyklės, savai suprantama, kad daugiau dėmesio skirti rezultatams ir pats lėšų panaudojimas turi būti kokybiškesnis ir geresnis. Ir tai jau savaime leis pasiekti geresnių rezultatų. E, lėšų panaudojimo programos turėtų skatinti skaidrumą, atskaitomybę ir e, audito reikalavimus. Su tokiu būdu būtina peržiūrėti lėšų panaudojimo taisyklės, administravimo kontrolės sistemas tam, kad būtų galima pasiekti geresnių rezultatų, panaudojant ES lėšas iki šiol. Daugiausiai dėmesio e, taisyklės skyrė e, mokėjimų užtikrinimui Daugiametė finansinė programa nuo 14-20 metų yra gera galimybė pakeisti ES lėšų panaudojimo nusistovėjusią tvarką po įvairių diskusijų Europos institucijos patvirtins e, atinkamus teisėkuros pasiūlymus, e, e, pagal kurios bus skiriamas finansavimas iš ES lėšų per busmos septynerius metus daugiau nei e, maždaug 800 milijardų eurų e, bus išleisti pagal e, pasidalymą į valdymą. Audito nuomonė jau buvo praleista proga patvirtinti tam tikras supaprastintas taisyklės E, tačiau galima būtų tą klaidą ištaisyti vėliau pasitelkus įgyvenimus ir deleguotus teisės aktus, tačiau nepaisant to visa teisinė sąranga ir toliau išliks pakankamai sudėtinga, išliks šeši europinių taisyklių lygiai etapai, e, kurios dar papildys nacionalinės es lėšų panaudojimo taisyklės ir tvarka, o tai reiškia, kad e, administracinė našta išliks pakankamai didelė. Kalbant apie administravimą ir kontrolę, auditorumai palankiai vertinam valstybių narių siekius supaprastinti. E, ES lėšų administravimo programas, nepaisant to, komisija turėtų atlikti griežtesnį vaidmenį, kredituodama nacionalinės valdymo institucijas, taip pat turėtų griežčiau ir dažniau tikrinti jų e, patikimumą. E, Auditrumo nuomonė komisija turi pasiūlyti tinkamas priemonės, kaip užtikrinti geresnę e, nacionalinių E, tarnybų teikiamų patikimumo pareiškimų e, kokybę, todėl būtina griežtinti tiek Europos, tiek nacionalinių parlamentų vykdomą kontrolę. Audito rūmai mano, kad sanglaudos e, srities. Sanglaudos srityje ES lėšos ir toliau daugiausiai bus sanglaudos srityje gyvenimo projektai ir toliau bus tie, kuriuos įgyvenant bus e, aptinkama daugiausiai klaidų, todėl būtina e, daugiau dėmesio skirti e, su šių projektų gyvenimu susijusiems rezultatams. Mm, to būtina formuoti ir kurti bendrą S lėšų panaudojimo programą, įtraukiant nacionalinius partnerystės kontraktus naują rezultatus orientuotą sistemą, atitinkamą rezervų sistemą. Labai svarbu bus užtikrinti, kad į integruotą egzistuojančios administravimo ir kontrolės sistemą būtų įtraukti ir nauji elementai. Kalbant apie žemės ūkio politiką, mes puikiai e, suprantame, kad e, daugiau dėmesio reikia skirti Europos komisijos prižiūrimajam vaidmeniui, deleguotų gyvenimo teksės aktų panaudojimui ir e, daugiau orientuotis į pasiekiamus rezultatus ES piliečiai vis mažiau pasitikė ES tam, kad jie būtų e, įsitikinę, jog es projektai naudingiems reikia parodyti pridedamąją vertę, e, įrodydami ir parodydami, kad e, es lėšos buvo panaudojamos pagal taisyklės, sugebėsime tą pasiekti. Noriu pateikti konkretų pavyzdį. Tarkim, įgyvendinant uosto modernizavimo projektą. Piliečiams svarbu e, žinoti, kad už e, es pinigus ne tik buvo pastatyti dokai ir sandėliai, tačiau taip pat ir e, užtikrintos ilgalaikės darbo vietos. Taigi tokius rezultatus piliečiai nori matyti. Šiuo metu auditas ir šių projektų priežiūra bei kontrolė nėra techniškai e, sujungti e, tarpusavyje. <clears throat> Nacionalinių lygmenių išleidžiamas ES lėšas e, kontroliuoja nacionalinės valstybės narės ES lėšų panaudojimą, ES lygmenių prižiūri ES institucijos. Būtų ES piliečiams daug naudingiau, jeigu skatomybę užtikrinusios institucijos galėtų glaudžiau bendradarbiauti tarpusavyje. E, ir e, nepriklausomai nuo to, ar lėšos panaudojamos Europo, e, Europos Sąjungos nacionalinių biudžetų kontekste, kontrolė jų panaudojama privalo būti užtikrinta. Pavyzdžiui, reikia siekti naujų susitarimų ekonominės ir fiskalinės priežiūros e, srityje, įtraukiant priemonės susijusios su valstybių narių taikomų mm, e, instrumentų ir priemonių e, suvienodinimu. Europos parlamentai ir jų viešosios auditavimo institucijos atlieka labai svarbu vaidmenį skatindamos teigiamus finansinio administravimo pokyčius artimiausių metų. Todėl e, turi siekti, kad viešosios lėšos, e, viešos sektoriaus lėšos būtų panaudojamos tinkamiau piliečių labai. Man buvo e, garbė jūs kreiptis šiame sustikime, nekantrai laukia tonesnių diskusijų. Ačiū pirmininkui Kaldeirai už jo e, įžangą. Dabar pradėsime diskusijas. Pirmasis kalbės Romanas Haideris, Austrijos nacionalinės tarybos narys. Prašau, ponė Haiderį, jums žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbimi ponios ir ponai, mėly kolegos, jau buvo minėta kelis kartus, kad uh, ES biudžeto lėšų panaudojimas labai svarbus ES įvaizdžiui. Taip pat buvo minėta, kad būtina užtikrinti veiksmingą ES lėšų panaudojimo kontrolę. Per pastaruosius metus išriškėjo būtinybė tą kontrolę stiprinti šiame kontekste būtina stiprinti auditą, nes paaiškėjo per pastarosius metus, kad e, auditavimas ir kontrolė viena e, pasitelkiant e, patikinimo ar sąskaitų patikimumo deklaracijas nėra pakankama. Todėl visos institucijos dalyvaujančios e, kontrolės procesuose turi pasitemti. Nacionaliniai parlamentai ir nacionaliniai audito rūmai šiame kontekste yra sukaupę vertingos patirties, kurią reikėtų pasinaudoti, siekiant ir toliau tinkamai plėtoti bendrąją kontrolės sistemą, todėl būtina šią sistemą kūrent įtraukti ir pasinaudoti valstybių narių e, kontrolės ir audito institucijų sukauptą patirtimi. Labai ačiū kolegai Haideriui. Kol kas nematau daugiau norinčiųjų kalbėti nacionalinių parlamentų narių, tačiau ponė Greslė paprašė žodžio kalbėjote Europos parlamento vardu. Aš norėčiau paklausti kolegos iš, Lietu, kolegės iš Lietuvos. Kokiu veiksmu iki šiol ėmėtis, kad mm, išsiaiškintumėte visas aplinkybės susijusios su ES e lėšų panaudojimu uždaryti Ignalinos atominį elektrinį. 2011-2012 e, metais buvo nustatyta nemažai pažeidimų ir kokia situacija yra dabar e, su Ignalinos brandolinė jėgainė, nes tarp Lietuvos vyriausybės ir es institucijų kilo nemažai ginčių susijusių su es parama Ignalinos uždarimui, o kolegai iš Italijos, kolegos iš Italijos noriu paklausti, kokiu veiksmu Italija imasi, kad sumažintų pažeidimų skaičių susijusių su ES lėšų panaudojimu. Mes lankėmės Akvila regione, Lakvila regione, kuris nukentėjo nuo žemės drebėjimo ir noriu jūsų paklausti, kaip kontroliuojate e, e, Italijos vyriausybės teikiamos pagalbos panaudojimą šiam regionui e, atstatyti, kad būtų išvengiama netinkamo lėšų panaudojimo. Labai ačiū kolegijai Gresliai. Nežinau, ar kolegos nori atsakyti šios klausimus, aišku, jie gali tą padaryti, tačiau neprivalo. Pone Vaitskinė, prašau. Dėkoju, poniai Gresliu, už klausimą. Šiuo metu Seimo laikinoji komisija yra sudaryta energetikos Seimo ir šiuo klausimu analizuoja esamą situaciją. Taip pat energetikos ministerija ir finansų ministerija žiūri ir analizuoja esamą situaciją, taip pat yra derinami e, terminai darbų, kaip tolesni bus vykdomi projektai. Aš tik tai noriu dar pastebėti, kad visuose lygiuose, tiek vyriausybiniam, tiek parlamentiniam lygmenyje, tai yra labai svarbus klausimas ir, ir yra analizuojama ir priemami sprendimai, kad būtų kuo efektyviau panaudotos tos lėšos ir kad būtų būtent projektas pabaigtas ir pinigai europiniai būtų panaudoti kuo efektyviau. Dėkui. Ja, vielen Dank. Ich darf dann. Labai oh ačiū. Dabar žodis Italijos parlamento nariui Karielo. Dėkoju. Norėčiau padėkoti visų pirma e, pirmininkui Kaldeirai kadangi jisai iš tikrųjų paminėjo esminius e, išorinės kontrolės aspektus. Taip pat tą pačią progą atsakysiu į kolegos Greslė klausimą. Parlamentas be jokios abejonės e, galės e, atlikti gilesnį tyrimą, aiškinantis e, jūsų minėtą aspektą. Ankstesnėje kadencijoje parlamentas taip pat yra tai, tai daręs, tačiau noriu pabrėžti, jog atliktas analizės ir ataskaita e, Europos komisijos e, regio direktorato bei e, šios ryties e, komisijos nario ataskaita pabrėžia, jog e, būstai kainavo daug daugiau, todėl kad buvo atliekami statybos darbai skubos sąlygomis, todėl kad buvo ypatinga padėtis ir daugiau negu 10 tūkstančių žmonių buvo praradę, praradę būstą Abruce ir Akviloje. Ir esant tokiai padėčiai reikėjo ne tik tai greitai statyti tos būstus, tačiau ir juos statyti pagal atitinkamus antiseisminius reikalavimus. Tai padidino sąnaudas. Aišku, galbūt šios kadencijos parlamentas galėtų taip pat atlikti gilesnį tyrimą šito klausimu. Tačiau e, iki tol atliktas tyrimas atrodo buvo taip pat pakankamai detalus. Aš ateityje galbūt galėsiu pateikti jums tikslesnės informacijos e, šituo klausimu. Manau, kad e, taip pat galbūt e, galėčiau tą pačią progą pakomentuoti Italijos poziciją ir mūsų ter teritorinio planavimo ministerijos atliekamos veiksmus panaudojant ES pagalbą. Mes manome, kad pats optimaliausias dalykas čia yra prevencija. Tad kitam finansiniam laikotarpiui Italija didžiausią dėmesį skirs prevencijai, panaudojant ES e, lėšas. Šios e, mano minėtos ministerijos e, ministras yra jau e, prieimęs sprendimą dėl tikrinimo gerinimo ne tik tai centrinių lygmenių, bet ir regioninių lygmenių. Yra sukurta speciali institucija taip pat, kuri aiškinsis praeitie padarytas e, kiekybinės ir kokybinės klaidas, panaudojant sanglaudos e, pagalbą Italijoje. Ir 2015 metų gruodžio 31 dieną iki šiol išleistos e, sumos yra 19 milijardų naujos Tai sudaro 40 procentų visų planuotų išlaidų. Mm, dabar bus galima atlik, atlikti skaidriau ir veiksmingiau panaudojamų lėšų kontrolę. Ir naujoji sistema taip pat leiks išvengti klaidų Tad tos naujos agentūros sukūrimas leis regionams geriau, veiksmingiau panaudoti lėšas iki 2020 metų ir daryti mažiau klaidų. Mes taip pat e, formuluojame minimalius reikalavimus, kuriuos turi atitikti regionai, pateikdami kandidatūras Ir čia taip pat valstybė įmasi priemonių, kad e, e, būtų kovojama su blogu valdymu ir kitais trūkumais. Norėčiau taip pat e, pabrėžti, jog nacionalinio audito rūmų ir Europos audito rūmų ataskaitos yra labai svarbios tinkamai vykdant, užtikrinant tinkamą biudžeto vykdymą. Ir manau, kad šitie dalykai iš tikrųjų neša labai svarbu indėlį. Ta indėlį neša ir mūsų e, parlamentas, vertindamas įvairius duomenis, tarp jų ir, ir, ir, ir makroekonominius duomenis. Bet e, remdamasis Italijos patirtimi, aišku, turiu pasakyti, jog e, galbūt kartais pritrūksta parlamentui ir politinės valios ir kartais nėra e, panaudojamios e, visos įmanomos reikalingos priemonės. Tad čia iškyla aišku atsakomybės aspektas šituo lygmeniu. Šis aspektas buvo beje diskusijose paliestas ir aš jam pritariu. Kalbant apie netinkamas išlaidas ir netinkamą elgesį, kartais politinių lygmenių, tai kartais gali baigtis e, politikams e, rimtomis pasiekmėmis, nes politikai kartais gali būti susiję su tais, kurie padaro klaidų. Kita vertus yra ir vėlavimo aspektas. Parlamentas taip pat turėtų suprasti savo atsakomybę e, šituo lygmeniu. Ačiū dabar žodis suteikiamas Europos parlamento nariui Sorinui Sondengartui. E, tak, formen. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū kolegai iš Italijos, kuris atsakė į ponios Ingeborg Greslė klausimą. Norėčiau pasakyti, kad tos diskusijos sukosi ne tik apie Italiją, e, nes problemų patiria daugelis šalių, įskaitant manąją. Pavyzdžiui, Danija irgi labai sunku tinkamai e, užtikrinti ES fondų panaudojimo kontrolę. Italija yra dabartinis pavyzdys, kurį galėtumėm panaudoti tam, kad parodytume, kaip nacionalinės institucijos naudojasi Europos auditorumų rekomendacijomis. 2012 metų pabaigoje auditorumai parengė labai išsame ataskaitą apie sunkumus, apie kuriuos štai jūs mums ir kalbėjote. Tad kreipiuosi dar kartą į kolegą iš Italijos. Ar ta ataskaita buvo svarstyta Italijos parlamente ar Italijos parlamento kompetentinguose komitetuose? Nes ES lėšos Italijoje be abejo yra naudojamos. E, jeigu auditorumai parengė ataskaitą, ataskaita yra skirta ne tik diskusijoms Europos parlamente, bet ir taip pat ir diskusijoms nacionalinėme parlamente. Ar buvo svarsyta ta ataskaita pas jūs, jūsų parlamente? Toje ataskaitoje be kita ko kalbama apie statybų sektorių kur 158 procentus siekė e, kaštai numatyti viešame sektorėje. Iš tų 500 milijonų eurų, kuriuos suteikė ES, 350 milijonų buvo skirti visai kitam tikslui. Buvo statomi e, ne laikini būstai, o gyvenamieji nuolatiniai būstai, kitaip tariant, tų, tų lėšų panaudojimo tikslas buvo pakeistas. Tačiau negalima sakyti, kad tos lėšos buvo panaudotos visiškai netinkamai, nes buvo pastatyti būstai tinkami gyventi visą laiką. ES piliečiams tai svarbu. Italijos piliečiai būtų galėję galbūt dar daugiau lėšų gauti. Tad mano keliamas klausimas yra štai koks. Aš neketinu baksnuoti pirštų Italijos, jokių būdų. Tiesiog mes mm, norime pasižiūrėti, kaip, koks likimas ištinka Europos audito rūmų ataskaitas. Dėkoju. Ja, dank, hier... Ačiū ponui Zondergartui, dar du kolegos paprašė žodžio. Pirmasis kalbės Kroatijos parlamento atstovas ponas Gjukovičius. Ano, gospodina Kalderijų. Dėkuoju. Aš norėčiau pasveikinti pirmininką Kaldeirą ir padėkoti jam už jo e, pranešimą ir detalius komentarus. Nes e, Europos audito rūmai pateikė mums labai aiškes gairias, kaip gali būti, e, kaip veiksmingai gali būti tikrinamos išlaidos, nes tinkamas auditas visų pirma susijęs su tinkamu pasirengimu jam. Dabar kalba sukasi e, e, Kroatijai daugiausiai apie sanglaudos ir struktūrinius fondus. Ir būtent todėl ši diskusija mums yra labai svarbi ir įdomi, nes mums svarbu išvengti netinkamo lėšų panaudojimo. Dažnai yra kalbama apie padaromas e, klaidas ir e, pažeidimus. Reikia siekti tinkamų lėšų panaudojimo ir pasirengimas čia yra esminio pobūdžio e, aspektas. Nes tinkamai pasirengus tam, paskui yra lengviau ir kontroliuoti lėšų panaudojimą. Padėtis e, dabar yra tokia, jog statistiniai duomenys rodo, jog e, klaidos sudaro 4 procentus. Panas Kalderas sakė, jog e, reikia geriau renkti tuos specialistus, kurie bus atsakingi už projektų rengimą, nes jau šioje stadijoje galima daug ką pakoreguoti ir išvengti galimų problemų ateityje. Aš manau, kad tai yra labai svarbus, labai tinkamas metodas siekiant išvengti klaidų ateityje. Nors e, praeitie žinome, kad dažnai iškildavo tokių problemų, bet e, parengimo aspektas specialistų rengimo aspektas čia taip pat yra tikrai labai svarbus. O kalbant apie pačią, patį kontrolės aspektą, tikrinimo aspektą, tai yra mažiau politinis, tai labiau techninis e, dalykas. Galbūt e, užtikrinant tinkamą prevenciją reikia daugiau galvoti apie tinkamą valdymą visų pirma. Ačiū tai, ką jūs, ponė Giurkovičiau, minėjote, atitinka ir mūsų nuostatas e, dėl bendrų interesų ir tikrai e, ne visuomet audito ar biudžeto kontrolės komitete parlamentams, atskirose nacionaliniuose parlamentuose atitenka didelis politinis svoris priimant vienus ar kitus sprendimus, tačiau galėsime pasiekti pažangos tik skatindami bendrą supratimą valstybių narių parlamentuose ir Europos parlamente dėl to, kad būtina užtikrinti demokratinę mokesčių mokėtojų lėšų panaudojimo kontrolę ir tų lėšų panaudojimas turi būti vertinamas atsižvelgiant į tai, kokias išvadas būtina padaryti, nustačius tam tikras klaidas. Ir dabar ponas Koelio sutiko mielai atsakyti į ponas Sjöndergarto užduotą klausimą. Taigi dabar prašau kitų kolegų kantrybės tam, kad galėsiu susteikti žodį ponai Korielo, kad jis atsakytų užduotą klausimą. Allora, la... Diskusija eh, dėl Europos e, audito rūmų ataskaitos e, nevyko mūsų parlamente. Kaip sakiau e, anksčiau, kartu su biudžeto kontrolės komitetu galime kartu parengti tyrimą ir aptarti priežastis panaudoj, lėšų panaudojimo, tokio, koks, koks buvo. Bet e, manome, jog e, bet kuriuo atveju skaidrumo užtikrinimas čia būtų svarbiausias dalykas. Aš nenoriu teisintis. E, aš manau, kad tikslas, pagrindinis tikslas buvo pasiektas, todėl kad būstai buvo pastatyti nukentėjusiems žmonėms, tačiau e, tinkamai gyvendindami ES taisyklės mes dabar esame pasirengę užtikrinti visišką skaidrumą, kaip buvo panaudotos lėšos siekiant padėti ES piliečiams. Labai ačiū. Dabar kalbės Austrijos nacionalinės tarybos atstovas Francis Ecelis. Ačiū, ponė pirmininkė. Buvo minėta, kad reikia mažinti administracinę naštą, finansinės lėšas panaudoti tikslingiau. Galiu šiems pasiūlymams tik pritarti, tačiau reikia mano nuomonė ne tik griežtinti lėšų panaudojimo kontrolę, tačiau ir galiojančias taisyklės labiau pritaikyti prie e, tikrovės ir leisti praktiškai jas įgyvendyti. Noriu pacituoti auditorumų išvadas dėl padėties Italijoje, Portugalijoje ir Austrijoje, kur kalbama apie tam tikrus dirbamos žemės plotus, kurie tačiau dirbožėmis gali būti skirtingo pavadžio, gali būti akmenuotas arba apsodintas krūmais ir medžiais. Aišku, galima suskaitmeninti visus e, žemės ūkio naudmenis, tačiau e, siekiant uh, apie juos gauti išsamesnės informacijos reikia nemažų technologinių ir finansinių investicijų, todėl aš siūlau taikyti ateityje paprastesnę metodiką siekiant e, skirti šiems e, žemės ūkio plotams atitinkamą finansavimą, kadangi dauguma šių naudmenų yra dažniausiai pievos, kuriuose ganasi karvės ir būtų galima pasitelkti paprastesnę metodiką tiems žemės ūkio plotams apskaičiuoti. Tokiu būdu būtų sumažinta administracinė našta ir pinigai būtų skiriami e, toms žemės ūkio sritims ir tiems plotams, kurie iš tikrųjų yra apdirbami. Ačiū kolegai Eseliu. Biudžeto kontrolės komitetas e, daug pastangų padėjo tam, kad e, būtų supaprastinta administracinė našta. Kontroliuojant biudžeto lėšų panaudojimą, tiek mūsų pranešė Greslė, tiek aš pats darybose su taryba kovojame už tai, kad e, ateitie būtų galima taikyti tą paprastesnę metodiką skiriant ES paramą. Jūs apie tai kaip tik užsiminėte, tačiau būtina atkreipti dėmesį į tai, kad galiojančių taisyklių gyvendinimas turi būti supaprastintas, nes dauguma klaidų nustatoma tose sritise, kaip jau minėjo auditorumų atstovas. kuomet rengiant viešųjų pirkimų konkursus būtina į jų įgyvendinimo sąnaudas įtraukti taip pat ir galimybę patikrinti, ar tinkamai skirtos lėšos e, buvo ar yra administruojamos. Todėl norėčiau ir nacionalinių parlamentų narius paskatinti, reikalauti, kad būtų supaprastinti tam tikri administraciniai reikalavimai susijęs su ES lėšų panaudojimu. Dar keli kolegos paprašė žodžio. Galbūt dar ponai kalderai suteiksiu galimybę pasisakyti, tačiau dabar kalbės Čekijos senato atstovė Dagmar Zverinova. Prašau. za Českou Labadiena, gerbiami kolegos. Ponios ir ponai, norėčiau tarti keletą žodžių apie padėtį Čekijos Respublikoje. Mes, mūsų veikia dabar tik vieni parlamento rūmai, senatas, kadangi a, dabar kaip tik yra sudaromi žemesnėjai parlamento rūmai. Tad, aš atstovauju senatui. Mes esame turėję tam tikrų problemų susijusių su ES pinigų naudojimu tam tikriams projektams, buvo padaryta klaidų. Taip nutiko galbūt ir dėl to, kad mūsų sukurta kontrolės struktūra buvo pernelyg sudėtinga, buvo iš tikrųjų sunku tinkamai pritaikyti kontrolės mechanizmus. Mes išmokom šią pamoką ateičiai. Noriu padėkoti anksčiau kalbėjusiems kolegoms, ypač kolegai iš Austrijos. Iš tikrųjų, kai kurios programos ir kai kurios taisyklės yra pernelyg sudėtingos. Gal jos te tai atrodo sutingos mums, politikams, nes mes nesam atsakingi už tų taisyklių taikymą praktikoje. Mes esame ta struktūra, kuri yra atsakinga už kontrolę, kaip taikomos taisyklės. specialiuose vietose, specialiams projektams. Ir jiems kartais iš tikrųjų jos pasirodo per sudėtingos. Tad žmonės turėtų būti geriau apmokomi, kad žinotų, kas primtina, kas ne, kas bus tikrinama, kuo domėsis auditoriai. kai kuriems projektas mums reiktų tam tikrų konsultacijų, patarimų. Kai kurie projektai yra tikrai labai ilgi ir bevykstant tam projektui taisyklės gali pasikeisti. E, aukščiausio teismo institucija į auditą žiūri labai rimtai. E, Čekijos Respublikoje vyko diskusija dėl šių reikalų. Norėtume kreiptis į Jūs, kad būtų primto, primtas lankstesnis požiūris į klaidas. Nes čia kalbame ne tik apie mūsų klaidas, kalbame apie pasidalintas klaidas, nes mes valdome visos Europos Sąjungos pinigų mokėtojų lėšas. Dėl to mums būtina keistis patirtimi, dėl to būtina visiems tartis, kaip geriau klaidų išvengti ateityje. turėtume e, daryti viską, kad rezultatai būtų labiau matomi visuomeniai, nes žmonės turi žinoti, kokį poveikį turėjo mums vienas ar kitas projektas, kiek jis kainavo. Žmonės apie tos projektus žino per nedik mažai. galbūt žino, pavyzdžiui, kiek pareigybių buvo sukurta, kaip tai įtakoja užimtumą, bet jie smulkesnių rezultatų ir didesnio projekto poveikio gali ir nežinoti. Manau, kad ši informacija būtų naudinga. Ir būtų geriau turėti labiau tikslinius projektus Kartais regionai prašo vienokių ar kitokių projektų. Ir paaiškėja, kad jų siūlomi kartais projektai ne, netitinka siūlomų projektų taisyklių. Reikėtų lankyti, laikytis lankstesnio požiūrio, kad būtų galima E, atsižvelgti specifinę situaciją. Manyčiau, kad tai šiuo metu yra svarbiausia. Tam mums reikia glaudesnių konsultacijų su Europos Sąjungos institucijomis. Ačiū. Ja, vielen Dank. Und dann... Äh, Labai ačiū. Dabar suteiksiu žodį kolegai von Gijom. Ačiū, panė pirmininkė, norėčiau susitelkti ties atskaitomybės e, klausimu, panaudojant ES biudžeto lėšas. Pritariu kolegai iš Kroatijos, panam Jurkovičiui, kuris minėjo, kad turėtume daugiau dėmesio skirti sąlygoms, pagal kurias užtikrinamas geresnis es lėšų panaudojimas ne tik klaidų skaičiui, kita vertus mums reikia ir informacijos apie netinkamą lėšų panaudojimą, apie klaidų skaičių, siekiant uh, tinkamiau diskutuoti nacionalinėse parlamentuose apie tai, kaip pagerinti ES lėšų panaudojimą valstybėse narėse. Norėčiau paklausti pono Kaldeiros, ar Europos auditorumai savo būsimose ataskaitose pateiks informacijos apie klaidų skaičių atskiriuose valstybėse narėse, o ne tik apsiribos bendro pobūdžio informaciją apie klaidas ir kita vertus, kaip, kokias galimybės jis mato valstybėms narėms pagerinti savo e, atskaitomybę susijusią su ES lėšų panaudojimu. Ačiū. Pirmininkas, ačiū, mėly kolegos. Buvo paminėti įvairūs aspektai susijusiu auditorumų veikla, ypač kolegė iš Čekijos klausė, kokią paramą ES institucijos galėtų pateikti valstybių narių biudžeto kontrolės ir priežiūros tarnybos. Galbūt ponas Kalėra pirmiausiai šį klausimą galėtų atsakyti. Ačiū pirmininkė. Ačiū už visas e, klausimus. Tikiuosi, kad e, sugebėsiu išsamei juos e, atsakyti jau pirmojoje posėdžio dalyje buvo užduotas panašus e, klausimas, kurį dabar kolega iš Niderlandų parlamento uždavė dėl klaidų skaičiaus atskirose valstybėse narėse ir kokiu priemonių galėtume imtis, kad tas klaidas ir šalis įvardintume. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad naujajame finansinėme reglamente yra nustatomas e, naujas, e, nauja atsakomybės tvarka už ES lėšų panaudojimą atskirais lygmenimis. Aišku, didžiausia atsakomybės dalis tenka valstybių narių atitinkamoms institucijoms, kurios pateikia metinės e, lėšų panaudojimo patikimumo deklaracijas ir e, jomis turi remtis ES komisijos institucijos ir audito rūmai. Labai svarbu, kad tose metinėse deklaracijose būtų pateikiama patikima informacija ir jeigu ta <clears throat> lėšų panaudojimo patikimumo grandinė galėtų būti atitinkamai sudaroma, tuomet būtų galima galvoti apie geresnės galimybės ir paskatas, kaip nuo pat pradžių e, užkirsti kelią netinkamam lėšų panaudojimą. Šiuo metu mes e, kai kuriuose srityse ir sąglaudos politika, regionų plėtros politika yra tos sritis, e, kuriuose daugiau nei 50 procentų mokėjimų, kurie buvo patikrinti už 2012 metus ir nustatytų klaidų, susiję daugiausiai su tuo, kad nacionalinės e, kontrolės institucijos neatliko iki galo savo pareigų, tų klaidų nenustatė ir tokiu būdu neprisidėjo prie to, kad būtų galima buvę jų išvengti. Todėl akredituotos nacionalinės e, kontrolės institucijos turėtų glaudžiau bendradarbiauti su nacionalinėmis su audito institucijomis, tokiu būdu būtų išvengiama to didesnio klaidų skaičius. Prevencija iš tiesų yra geresnė priemonė nei e, lygų prevencija yra geresnė priemonė nei pačių lygų gydimas ir kainuoja pigiau. Taigi turėtume patvirtinti taisyklės, pagal kurias būtų galima teikti palyginamąją informaciją ir e, galėtume susidaryti aiškesnį vaizdą. Todėl būtų gerai, kad 28 valstybių narių auditavimo, tiksliau, tačiau jeigu mes audituotume e, padėti kiekvienoje valstybėje narėje atskirai, tai e, mūsų auditorumų veikla nebūtų labai veiksminga, nes e, tam reikėtų išleisti labai lėšų. Todėl būtina e, užtikrinti veiksmingesnę nacionalinių valstybių auditor kontrolės tarnybų veiklą. Kolega iš Austrijos minėjo, kad e, kai kurie žemės ūkio plotai, kurie buvo deklaruoti kaip ganyklos, iš tiesų buvo krūmynai arba miškais apsodintos e, žemės e, ir būtina pasitelkti skaitmeninės technologijas, kad e, išsiaiškintume tokių deklaracijų klaidas. Tačiau tam būtina mm, užtikrinti, kad atitinkamos e, žemės e, sklypų, žemės ūkio naudmenų kadastro registro tarnybos e, valstybėse narėse pateiktų aktualiausią informaciją, naudotųsi tinkamomis technologijomis ir pateiktų mums aktualiausią naujausią informaciją. <clears throat> apie žemės ūkio naudmenis valstybėse narėse. Vienas dalykas yra siekti, kad būtų patvirtintos paprastas aiškios taisyklės, kuriomis vadovaujantis būtų galima tinkamiau administruoti ir kontroliuoti ES lėšų panaudojimą valstybėse narėse. Kaip minėjau savo kalboje, mes nepasinaudojame tinkamą galimybę pateikti naujų taisyklių pasiūlymus būsimai daugiametiai finansiniai programai, nes dabar <clears throat> administracinių lygmenų yra labai daug ir dėl to bendra situacija tampa sudėtinga, ji tampa dar labiau sudėtinga dėl papildomų taisyklių galiojančių valstybėse narėse, nustatant uh, atrenkamumo sąlygas, e, tinkamumo sąlygas e, gauti paramą iš ES fondų ir atskirose valstybėse narėse tos e, nacionalinės taisyklės yra labai skirtingos ir būtent todėl savo išvadose mes atkreipiame dėmesį į būtinybę, naudojant ES lėšas, siekti pridedamosios vertės, siekti konkrečių rezultatų. Ir kolega iš Portugalijos parlamento būtent į tai atkreipė dėmesį į ES lėšų panaudojimo efektyvumą. Ir todėl privalome nuo pat pradžių užsibrėžti aiškius tikslus, kurių siekiame skirdami ES finansinės lėšas atskiriams projektams, atskiroms sritims, turime nustatyti aiškius e, kriterijus ir rodiklius, į kuriuos orientuodamiesi mes galėtume įvertinti, ar atitinkami tikslai buvo pasiekti ar ne. Ir todėl turime nustatyti atitinkamas tinkamumo gauti ES paramą sąlygas, tačiau jos turi būti orientuotos į konkrečius e, rezultatus, kurių norima pasiekti, gyvenant vieną ar kitą projektą. Aš jau pateikiau atitinkamą pavyzdį su ES paramos skirimu jūrų uostui e, modernizuoti, tačiau modernizavus tą jūrų uostą nebuvo pasiekti e, jokie konkrečią naudą atnešantis rezultatai. Taigi klausimas, ar reikėjo skirti tą finansavimą uosto modernizavimo iš ES biudžeto. Tik mes turime susitelkti ties rezultatais ir tas orientavimas į rezultatus taip pat daro didelį poveikį programų parengimui ir e, e, tiems tikslams, kurie yra užsibrėžiami atitinkamus, teikiant atitinkamus prašymus suteikti ES finansavimą. Iš tiesų, Europos auditorumai būt labai apsidžiaugtų, jeigu turėtų galimybę pristatyti mūsų atinkamas išvadas Italijos parlamente, kolega Pietro Ruso jau yra nekart audito rūmų vardu pristatęs audito rūmo ataskaitas įvairiose forumuose ir aš e, manau, kad e, jūs parlamentarys, e, mūsų audito rūmų narys Vilė Itelė būtų pasirengęs su nacionalinėmis institucijomis aptarti bendarbiavimo galimybės rengiant specialiasias ataskaitas, reikia pažymėti, kad nacionaliniams parlamentams sistemingai šios ataskaitos nėra išsiuntinėjamos, tačiau visuomet nacionaliniai parlamentai gali šias ataskaitas gauti, jeigu nu, tik e, nacionaliniai parlamentai pareikštų atitinkamo pageidavimo. Reikia pažymėti, kad ne visa šių specialių ataskaitų informacija ir turinys galėtų būti naudingas nacionaliniams parlamentams, nes juose pateikiama įvairių auditorumų veiklos aspektų, kadangi buvo pasiūlymų kurti naują ES lėšų panaudojimo kontrolės architektūrą. Tai šią architektūrą kuriant būtina užtikrinti glaudesnį bendradarbiavimą tarp auditavimo institucijų, tokį, kuris vyksta taip pat ir šiandien tarp nacionalinių ir Europos parlamentų. Ir e, tos bendradarbiavimas apriepia daugiau nei žemės ūkį ar sanglaudos fondus, ne tik ekonomikos valdymą kuriuo Nacionaliniai parlamentai, taip pat kaip ir Europos parlamentas, yra labai suinteresuotas, tačiau e, e, Mes taip pat diskutuojame apie bankų sąjungą, apie bendrą priežiūros mechanizmą, apie nacionalinio Europos parlamento auditorumo vaidmenį šioje naujoje kūriamoje sistemoje nacionalinio auditavimo institucijų, e, nacionalinio kontrolės lygmens vaidmenį. Būtent visus šios klausimus reikia kelti, juos svarstyti ir tokiu būdu būtų nutiesiamas ar sudaromos galimybės susidaryti bendrą vaizdą susijusi su e, viešai atskaitomybė ir kontrolės sistema viešų lėšų panaudojimo Europos Sąjungoje. Pirmininkas, ačiū. Noriu dar paklausti, ar kas nors iš nacionalinių parlamentų ar Europos parlamento norėtų tarti žodį. Atrodo, kad norinčių jų nėra. Tuomet suteiksiu žodį dabar poniai Vatskieniai apibendrinamosioms išvadoms, jeigu jį pageidautų. Visų pirma, norėčiau išinformuoti, kad mūsų parlamente yra pristatoma Europos audito komiteto, Europos audito rūmo ataskaita. Mūsų atstovė būtent audito rūmose Rasa Budbergytė kiekvienais metais pristato ataskaitą mūsų audito komitete ir dabar jau taip pat yra derinamas terminas, tai yra kovo mėnesį, kada jinai atvyks į audito komitetą, Europos reikalų komitetą, būtent pristatyti tos ataskaitos. Ir esam dėkingi už tą pristatymą, mes tada galime diskutuoti, analizuoti, pasižiūrėti, kokios yra bendros klaidos, netgi galim išanalizuoti savo klaidas, panašumus, trūkumus ir daryti bendras išvadas, kad būtų efektyviau naudojamos lėšos. Aš taip pat galiu pritarti daugumai čia pasisakiusių kolegų, kartais mūsų taisyklės būna per daug griežtos ir jas sunku tada būna pritaikyti vien tam, kad pasiektumėm iš tiesų reikiamą tikslą. Kartais mes einame ten, kad tik tai panaudoti lėšas, o tikslas ir nėra pasiektas. Todėl aš manau pagrindinis dalykas, kad mūsų taisyklės būtų tokios, kad eigoje mes būtumėm taip pat netgi lankstesni, nes kai projektas tęsiasi 2, 3, 4 metus, kartais netgi reikalingos skubios ir greitos pataisos, kad būtų pasiektas tikslas, o ne tik tai pinigų panaudojimas. Todėl aš manau, kad tai yra visų mūsų bendras tikslas ir noras ir aš manau, kad tiek parlamentas, tiek Europos komisija išgirs ir mūsų prašymus ir pasiūlymus ir kartu mes visi galėsime efektyviau panaudoti mūsų bendras visų lėšas. Ačiū už suteiktą žodį. Ja, vielen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kollegen. Dėkuoju, gerbiami kolegos. galėjome pasikeisti patirtimi ir tie patirties mainai vyko labai intensyviai, kalbėjom apie tai, kaip gali bendratarbiauti nacionaliniai parlamentai ir Europos parlamentas. Ir manau, kad šios dienos diskusiją galime rezumuoti taip. Šio pobūdžio pasikeitimas patirtimi visada yra labai naudingas, nes visada galima pasimokyti iš kitų ir pritaikyti išmoktus dalykus savo kasdieniniam darbe. Manau, kad Europos sąjungoje svarbu taikyti gerąją praktiką ir išsiaiškinti, kai jos esama. Jeigu audito rumai e, nacionaliniai ar Europos e, rūmai parengia ataskaitas, Jas reikia naudoti ne tam, kad būtų galima baksnuoti pirštų vieną ar kitą valstybę, bet būtent analizuoti tam, kad būtų galima pasimokyti, padaryti reikiamas išvadas, kad mūsų visų bendras darbas gerėtų. Pritariu kolegoms, kurie minėjo e, ir ankstesnės diskusijos metu, kad dabar vykstant pasaulyje ekonominiai kriziai, e, dauguma valstybių narių patiria sunkumų, ekonominių sunkumų ir nemenkų Piliečiai atidžiai stebi, kaip yra panaudojami ES mokesčių mokėtojai pinigai ir tas dėmesys nuolatos auga. ES piliečiai priima ES tuo met, kai mato, kad tie pinigai naudojami efektyviai, kai mato, kad kontrolė vyksta tvarkingai ir kad išlaidos buvo panaudotos teisingai. Biudžeto Kontrolės komitetas būtent taip mato bendrą vaizdą. Galiu tik pritarti ponui Mulder. Jis kreipėsi į vyriausybės, kviesdamas elgtis atsakingai reikiant, rengiant deklaracijas. Europos parlamentas taip pat turi tokį pageidavimą. Ačiū poniai Vaitskieniai, ačiū ponui Kaldera, už jų pasisakymus. Taip pat noriu padėkoti visiems e, nacionalinių parlamentų biudžeto kontrolės komitetų atstovams dalyvavusiems posėdėje. Galėsime šį pasikeitimą nuomonėmis tęsti ir ateityje. O dabar norėtume pakviesti pasistiprinti prie salės durų e, sumuštiniais, Ir tuo būdu galėsime užmėgti labiau privačius kontaktus ir padiskutuoti tarpusavyje. Ačiū, kad atvykote į Briuselį. Tikiuosi, kad šis pasikeitimas nuomonėmis buvo vaisingas ir kad jis tęsis ateityje. Oficiali mūsų sustikimo dalis baigėsi. Dėkoju.